Good morning. Labas rytas, kolegos, ponios ir ponai. Prašau susėsti. Sveiki dar kartą susirinkę į komiteto posėdį. Ar girdite mane? Vakar buvo ilgas posėdis šiandien ko gero bus netrumpesnis, nes dar turime nemažai klausimų, kuriuos reikia išnagrinėti ir pradedame nuo aštuntojo. Tačiau prieš tai norėčiau pateikti keletą pranešimų. Šiandien turime elektroninį balsavimą, noriu priminti Jums, kad e, pasirūpintumėte savo elektroninėmis kortelėmis, jeigu neturite jų dabar, pasiūskite savo žmonės jas atnešti. Maždaug po valandos vyks elektroninis balsavimas. Antra, kaip sakiau vakar, 14 klausimas atidėtas. Tai reiškia, kad 15 klausimas dėl sustikimo su komisijos atstovė Malmström dėl teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio įvykusio šią savaitę vyks ne 5 valandą, kaip numatyta, bet 4 valandą po pietų. Taigi, 16 valandą pas mus atvyksta komisijos narė Malmström. Taigi, pradedame nuo 8 klausimo. Šengeno teisino nuostatų visapusiškas taikymas Bulgarijoje ir Rumunijoje. Kaip žinote, turime apsvarstyti pranešimo projektą, kurį parengė ponas Koelio, atsižvelgdamas į vertinimų ir vizitų, kuriuos atliko ekspertų grupė e, rezultatus. Šis pranešimas skirtas tam, kad parlamentas galėtų patvirtinti savo nuomonę birželio mėnesio plenarinėje sesijoje. Taigi pirmiausia išklausysime pono Koelio. E, tačiau noriu paprašyti turėti galvoje, kad pakeitimų terminas yra balandžio 14 diena. Tam, kad pranešimas būtų patvirtintas e, Libė komitete gegužės antrą dieną. Čia atsižvelgiame į trūkstame laiką, dalykų pirmadienį, vertimo terminus ir siekiant užtikrinti, kad plenarinė sesija būtų balsuojama prieš kitą vidaus reikalų ministrų e, susitikimą. Taigi, ponia Koelio, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Kolegos manau, kad turime kelti keturis klausimus. Pirmiausia, ar parlamentas gavo visą būtiną informaciją? Antra, ar Rumunija ir Bulgarija yra pasirengusios prisijungti prie Šengeno? Trečia, turime Šengeno plėtrą palyginti su praėjusią Šengeno plėtrą. E, tai yra skirtingas procesas. Ir pagaliau turime panalizuoti kitus klausimus susijusius su šio procesu. Taigi pirmasis klausimas. E, visi gavome dokumentus, taip, tačiau taryba nesielgia labai gerai. Jis tengiasi užkirsti komiteto nariams kelią, e, paskaityti vertinimo ataskaitą, o Rumunija ir Bulgarija iš tiesų padėjo mums išslaptindama dokumentus ir jie tapo prieinami visiems parlamento nariams. Taigi parlamentas pasielgė gerai, nusprendęs, kad tokiu būdu jis galės apeiti įprastas procedūras ir išvengs e, informacijos nutekėjimo, ko mes būtume kaltinami Parlamentas vis dar negauna pastarą, paskutinio vertinimo, paskutinės vertinimo ataskaitos, kur vertinama sausumos siena tarp Bulgarijos ir Turkijos. Tačiau turinį apskritai mes žinome. Aš gavau informacijos apie tai neformaliai. Tačiau, kaip ten bebūtų, kaip jūsų pranešėjas ir šešėlinių pranešėjų vardu, noriu pasakyti, kad kai kalbama apie Bulgariją ir Rumuniją, turėjome galimybę vietoje įsitikinti, kaip e, vyksta pasirengimas, kaip e, vykdomi patikrinimai pasienyje. O kalbant apie informaciją, pirminkė, tai pirmasis klausimas yra tai, kad gavome e, būtiną informaciją ir gausime galutinę ataskaitą oficialiai. Ir parlamentas turi visą būtiną informaciją, kad parengtų pagristą nuomonę. Antras klausimas. Ar šios šalis yra pasirengusios prisijungti prie Šengeno zonos? Mano atsakymas yra aiškiai taip. Tai yra akivaizdu iš visų vertinimo ataskaitų, iš visų vizitų rezultatų. Ir aš turėjau pabrėžti, kad kai kuriuose srityse šios šalis yra geriau pasirengusios negu kai kurios šalis, kurios yra Šengeno zonoje. Kai kurie šių rezultatai yra susiję su pastarą metų investicijomis, nes jie dėgia modernesnę įrangą, bet taip pat ir dėl politinių investicijų. Politiškai jos investavo daug, siekdamos įrodyti, kad atitinka visus šengeno kriterijus. Trečiasis klausimas. Kaip lyginčiau šią plėtrą su 2007 metų plėtra, kai devynios šalis prisijungė prie Šengeno zonos. Na, visiškai nuoširdžiai, tai šį kartą yra keletas trūkumų. 2007 metais buvo politinė valia, politinis pasirižimas įgalinti naujas valstybės narės prisijungti prie Šengeno zonos. Tai buvo vertinama vos ne kaip kalėdų dovanėlė. Tačiau kai kuriais atvejais e, buvo likę keletas problemų, kurios reikėjo išspręsti. 7 metais buvo nemažai trūkumų, tačiau to šiandien sakyti negalima. Taip šiandien nėra. Taigi palyginti su šiandieno kriterijų taikymu viskas yra išspręsta. Kelios smulkmenos dar yra likę, ties kuriomis darbuojamasi tačiau negalima lyginti situacijos su tuo, kas vyko 7 metais. Na ir ketvirtas paskutinis klausimas. Kokio klausimai vis dar susiję su e, šiuo klausimu? Iškelčiau du. Pastarojo meto pas, pas, paskutinis vertinimo e, pranešimas dėl sienos tarp Bulgarijos ir Turkijos. Atrodo, kad tai yra problema, kai kurios valstybės narės yra sunerimusios dėl imigracijos srautų, dėl e, situacijos Šiaurės Afrikoje. Ir e, jos paprašė Bulgariją parengti ypatingą planą, kuris galėtų padėti reaguoti į nenumatytus migrantų srautus. Aš manau, kad tai yra protingas būdas spręsti šią problemą. Jeigu kai kurios valstybės narės būkštauja pagristai dėl šalies galimybės reaguoti krizės atveju, turime užkirsti tam kelią, turime parengti e, atitinkamą planą. Na, o kalbant apie tokius planus ir šalių, šalies e, galimybių laikytis kriterijoje šengeno kriterijų, tai Bulgarija turi parengti tokius planus. Na, diplomatiniai kanalai sako, kad kai kurie planai jau parengti, dar belieka išsiaiškinti kai kurias detalės. Tačiau, e, aišku, reikėtų, kad Bulgarija pateiktų partneriams visą informaciją, kuri yra reikalinga. Kitas klausimas susijęs su šia tema, tai yra Šengeno informacinės sistemos vertinimas. Kaip sakiau šiam komitetu, tai yra atskiras klausimas, kuris neturėtų būti siejamas su Šengeno zonos plėtra. Taigi pradėme kalbėti apie Šengeno vertinimo sistemos vertinimą. Na ir čia nereikėtų taikyti dviejų standartų, kai kalbam apie plėtrą ir Šengeno sistemos vertinime apskritai. Vertinant, ar šalis atitinka Šengeno kriterijus, tai reikia pasakyti, kad visi turi laikytis tų pačių kriterijų ir tie, kurie nori prisijungti, ir tie, kurie jau yra Šengeno zonoje. Taigi, pirmininkė, norėjau šiuo klausimu kolegoms pasakyti kad man nelabai patinka kai kurių valstybių narių iniciatyva taryboje e, kelti abejonės dėl teisinio pagrindo ir atimti iš parlamento bendro sprendimo galės, kai kalbama apie Šengeno sistemos vertinimą. Man atrodo, kad čia kai kurios valstybės narės nori atimti e, legitimes galės iš parlamento, tai yra tam tikra institucinė agresija Ir tai visiškai skiriasi nuo to, ką daro komisija, kai komisija paskelbė iniciatyvą dėl naujo vertinimo, jie neprašė bendro sprendimo, tačiau per konsultacijos procedūrą parlamentas atmetė šią iniciatyvą ir paprašė komisijos parengti naują teisėkuros pasiūlymą. Dabar komisija, komisija sutiko su mūsų reikalavimais ir pagal naują iniciatyvą teisinis pagrindas numato bendrą sprendimą. Dabar kai kurios valstybės narės priešinasi tokiai komisijos iniciatyvai. Todėl e, negaliu praleisti progos pareikšti protestą dėl tokios kai kurių valstybių narių iniciatyvos. Ir prašau Vengriją, pirmininkaujančią valstybę, dėkodamas už jų pastangas, laikytis pradinio komisijos pasiūlymo. Ačiū. Ačiū, ponia Koelija, už pranešimo pristatymą. Dabar prieš išklausydami teikime žodį komisijos atstovams, pirmininkaujančios valstybės atstovams, pirmininkaujantį valstybę, prašau. Prisistatykite. Labą dieną, labas rytas. Tima Ondič yra mano vardas ir pavardė. Uh, Aš pirmininkauju tai darbo grupiai, kuri vertina Šengeno susitarimus, pirmininkančios valstybės vardu, kuri taip pat yra atsakinga už Bulgariją, Rumuniją. Ir čia norėčiau pakartoti tai, ką jau sakiau anksčiau. Būtent, kad pirmininkaujanti valstybė mano, kad Rumunijos ir Bulgarijos įtraukimas į Šengeno zoną yra prioritetas. Jeigu tenkinamos yra visos sąlygos, tuomet norėtumėme, kad Rumunija ir Bulgarija įstotų į Šengeno erdvę, kuo galima greičiau. Kaip žinote, 2010 m. gruodžio mėnesį buvo parengta šalies ataskaita Rumunijai ir mes patvirtinome tą ataskaitą, o dėl Bulgarijos taip neįvyko gruodžio mėnesį. Tačiau kovo mėnesį dar kartą peržiūrėjome situaciją ir nuo kovo 21 iki 23 dienos mes įvertinome dar kartą situaciją Bulgarijoje. Tuomet sąlygos jau buvo tenkinamos ir buvo pateiktos pozityvios išvados ataskaitoje ir ataskaitoje buvo pateikta balandžio mėnesį, bus pateikta balandžio mėnesį ir tikiuosi, kad gegužės pradžioje galėsim ją patvirtinti. Kaip jau sakiau, pirmininkaujantį valstybę supranta, kad tai yra konfidencialus klausimas, nes turime užtikrinti Šengeno erdvės saugumą. Ir ta valstybė, kuri prisijungia prie Šengeno erdvės, turi užtikrinti Šengeno erdvės saugumą. Na ir taryboje sprendimas turi būti priimamas vienbalsiš, vienbalsiu, vienbalsiškumo pagrindu. Vasario mėnesį sus, susitikime mes aptarėme problemas ir mums tapo aišku, kad kai kurios valstybės narės nėra pas, pasiruošusios pritarti tų valstybių stojimui, tačiau pirmininkaujančiai valstybei pavyko užtikrinti pasitikėjimą tomis dviejomis valstybėmis. Na ir tų dviejų valstybių pastangos turi būti gerbiamos, nes tikrai finansiškai ir kitaip buvo daug pastangų įdėta. Ir turime surasti sprendimą ir kaip kompensaciją už tas įvairias jų. Jau pastangas. Ir ta kompensacija ir būtų visapusiška narystė šiandieno erdvėje. Ačiū. Dėkoju. Tarybos atstovai, dabar komisijos vardu kviečiu ponę Violą Temblę. Ar norite pasakyti? Panašu, kad ne. Tuomet pradėsime diskusijas. Prašau. pasižymiu norinčių pasakyti pavardas. Pradedame diskusiją. Pone Jotova. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Koelio, už atliktą darbą, rengiant pranešimą, pranešimą, kuriam pritariu, pritariu jo išvadoms. Na ir apmaudu, kad negavome tų dviejų pastarų vertinimų. Ir norėčiau padėkoti ponui Kolė už tai, kad jis patvirtino, kad Bulgarija yra gerai pasirengusi užtikrinti saugumą, kaip ir visos kitos senosios ES valstybės narės. Tai nėra tiesiogiai susiję su Bulgarijos ir Rumunijos dalyvavimu Šengeno erdvėje, bet aš vis tiek norėčiau paprašyti jūsų ne maišyti vert, vertinimo kriterijų ir stojant į Šengeno erdvę ir kitų e, vertinimo mechanizmų. Steigus naują Šengeno informacijos vertinimo sistemą, nustačius kriterijus ir aiškius kriterijus, sistem, reikalavimus ir aiškius kriterijus, sistema turėtų patobulėti. Tai yra naujas, naujas mechanizmas, kuris turi būti vertinamas nepriklausomai nuo Bulgarijos ir Rumunijos stojimo, stojimo į Šengeno erdvę. Negalime taikyti dvigubų standartų tarp naujųjų valstybių narių ir senųjų valstybių narių. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, ta problema, kurią matome Italijoje, Vokietijoje, kitose valstybėse, bus išspręstos ir kad tai tos problemos nebus keliamos diskusijose dėl Rumunijos ir Bulgarijos įstojimo į Šengeno erdvę. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, panas Busutil. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau pasveikinti abi valstybės, padėkoti pranešėjai už pranešimo pristatymą. Man atrodo, kad tai svarbus žingsnis į priekį, tai kad ataskaita ir pranešimas yra pozityvus. Tikimės, kad abi valstybės įstos į Šengino erdvę ir tikiuosi, kad e, sprendimų prieimimo procesas taryboje vyks pagal aiš, aišku laiko grafiką, kad procesas kuo greičiau būtų užbaigtas. Taip pat manau, kad labai svarbu, kad stojimo į Šengeno erdvę sąlygos ir toliau būtų gerbiamos netgi ir po įstojimo. Aš manau, kad e, tai yra visoms valstybėms aktuolus klausimas, ypatingai tas valstybės, e, kurios e, susiduria su imigrantų srautais. Ir pats Šengeno projektas įrodo, kad kiekviena ES valstybė narė yra atsakinga už savo išorės sienos apsaugą. Ir vis tiek tampa labai aišku, kad ES išorės sienos yra bendras visų ES valstybių narių rūpestis. Tai yra labai aišku. Tai yra Šengeno projekto pamatiniai, pamatinė nuostata. Tačiau atrodo, kad ne visi tai supranta. Ačiū. Thank you. Ačiū, ponė Vikstram. Ačiū, pirmininkė. Tiesą sakant, Aš e, nedalyvavau e, svarstant vertinimo ataskaitas, todėl negaliu e, detaliau kalbėti apie jas, tačiau norėčiau pateikti keletą bendro pabudžio pastabų. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Koljo, kuris kaip visada parengė puikų pranešimą. Ypatingai norėčiau padėkoti Jums už tai, kad kovojote už galimybę mums, kaip parlamento nariams, e, turėti prieigą prie reikalingų dokumentų. Situacija kiek juokinga. Nes mes priimame sprendimus, neturėdami visiškos prieigos prie e, kai kurių dokumentų. Neturėtų būti taikomi dvigubi standartai Rumunijai ir Bulgarijai. Iš šių šalių neturime reikalauti daugiau nei iš kitų prie Šengeno erdvės prisijungusių valstybių. Puiku, kad pranešėjas daro išvadą, jog nebėra jokių kliūčių trukdančių Rumunijai ir Bulgarijai prisijungti prie Šengeno erdvės. Jos visiškai perkelė Šengeno teisino nuostatas. Kalbant apie Bulgarijos ir Turkijos klausimą, mes galėtume justi didesnius migrantų srautus iš ten ir svarbu užtikrinti pasienio kontrolę šioje srityje, turime mokyti pasienio pareigūnus apie asmenis, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, turime renkti vertėjus, kad jie dirbtų pasienio zonoje turėtume įsijungti į mokymo procesus, kuriuose dalyvautų ir pasienio darbuotojai bei vertėjai. Turime užtikrinti pagrindinių žmogaus teisų laikymasi. Ir pagaliau, pirmininkė, norėčiau pasveikinti Rumuniją ir Bulgariją, kad jos ėmėsi ypatingų pastangų. Dar kartą ačiū ir ponui Koeliu. Thank you.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 Taip pat malonu, kad kalbama apie Šengeno teisino nuostatų taikymą ir taikymo standartus. Turiu keletą bendro pobūdžio pastabų. Pirmiausia, Manau, kad susidurime situaciją, kai stebime tik Lietkalnio viršūnę. Daugelis e, šalių norėtų taikyti kitus standartus nei taikoma. Visuomet buvo bandoma atidėti tą procesą, tačiau mūsų pranešėjas įrodė, kad yra pasirengęs kovoti už teisės ir yra pasirengęs iki galo tinkamai parengti šį pranešimą ir pasirengęs tinkamų momentų pareikalauti, kad į Rumuniją ar Bulgariją būtų nusiusta misija, kad konkrečiai vietoje būtų išsiaiškinta, kokia yra reali situacija. Ir niekas dabar negali abejoti. Buvo viskas e, aiškiai parodyta ir mūsų situacija tam tikrais atvejais net yra geresnė nei senųjų valstybių narių. Taigi mes ir toliau remiame savo pranešėją, e, sveikiname jį parengus puikų pranešimą ir tikimės, kad ir kiti jo pranešimai bus e, tokie pat kokybiški pranešimai apie Šengeno erdvę. Dėkoju. Nedeltėva. Ačiū, ponia Nedeltėva. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pasveikinti poną Koelio, puikiai padirbėjus, iš esmės padirbėjus, įvertinus dviejų valstybių parengties situaciją. Be jokios abejonės ir Bulgarija, ir Rumunija yra pasirengusios įstoti į Šengeno erdvę. Ir pagrindinio komiteto pranešėjas įrodė, kad nėra jokių kliučių, kurios trukdytų šioms valstybėms įstoti į Šengeno erdvę. Mes irgi pritarėme tam, kad abi valstybės ėmėsi pastangų ir situacija jų yra dabar neblogesnė nei kitų senųjų valstybių narių. Norėčiau paliesti keletą klausimų, tai ką siūlė pranešėjas. Būtent dėl specialaus plano ir panašu, kad parengus tą planą neliko kliūčių mums įstoti į Šengeno erdvę ir taip pat to plano pagalba mes galėsime gyveninti specifinių priemonių vertinimo komitetas iškėlė migracinių srautų problemą. Aš manau, kad tai yra aktualu visoms pietų Europos valstybėms, pasienio valstybėms. Ir pranešime yra tai atsižvelgiama. Ir mes manome, kad tos priemonės, kurių ėmėmės, buvo gerai užfiksuotos pranešime. Na ir tas specialusis planas ir specialusis vertinimas, kuris numatytas Šengeno erdvė, neturėtų kliudyti valstybėms įstoti į šią erdvę. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus. Išvados turi būti kuo galima teisingesnės, nes tai yra labai jautrus klausimas mano valstybėje. Įstojimas į Šengeno erdvę tai yra labai aktualus ir matomas klausimas, apie tai yra kalbama, tai yra Europos simbolis mums. Dėl to negalime pasakyti piliečiams, taip visos sąlygos yra tenkinamos, tačiau dėl pilietinių sumetimų mes negalime įstoti į Šengeno erdvę. Taigi negali būti taikomi dvigubi standartai, Europa negali plėtotis dvigubų greičių. Ir Šengeno erdvės sistemos vertinimas, aišku, yra reikalingas, tačiau neturi būti taikomi dvigubi standartai. Ir valstybės narės turi į tai atsižvel atsižvelgti. Pranešimas, kurį pristato ponas Koelio, yra labai racionalus, dėkoju jam iš anksto ir tikiuosi, kad bus laikomasi tos pranešime nubrėžtos linijos. Tai yra labai svarbu ir Europai, ir mūsų piliečiams. Dėkoju. Mr. Ulčev. Panas Ulčev. Like... Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau prisijungti prie tų, kurie išreiškė savo padėką ponui Koelio. Mano manimu, jam pasisekė suderinti labai svarbius e, aspektus, e, rengiant tokį sudėtingą pranešimą susijusį su Rumunijos ir Bulgarijos įstojimu į Šengeno erdvę. Jis e, buvo labai sažiningas ir dirbo profesionaliai, laikydamasis vieningos stiliaus. Kalbant apie Bulgariją ir Rumuniją, peršasi viena išvada. Šios valstybės yra pasirengusios. Tai rodo skirtingi faktai, skirtingi įspūdžiai, kuriuos patyrėme lankydamiesi Rumunijos ir Bulgarijos pasieniuose. Realybė verčia ne tik parlamento pranešėją ir parlamentą, tačiau ir kitas institucijas matyti tą viziją, kurioje Rumunija ir Bulgarija yra Šengeno erdvėje. Priešingų atveju iškils moralinė grėsmė šių šalių piliečiams. Nei politikai, nei žiniasklaida nesugebės kovoti su galima nepasitenkinimo banga, jei mes priimsime neigiamą sprendimą šių valstybių prisijungimo prie Šengeno erdvės klausimų. Kalbant apie Bulgariją, daugiau nei 140 milijonų eurų buvo investuota į laivus, straiktasparnius, stebėsenos įrangą, aparatus ir kitas sritis. Šie pinigai buvo panaudoti rengiant pasienio pareigūnus, dėgiant pasienio infrastruktūrą praėjusio vizito kovo mėnesį metu mes pamatėme, kad ši šalis tikrai yra pasirengusi prisijungti prie Šengeno e, erdvės. Paaiškinamajame pranešimo memorandumo Koelio kalba apie tai, kad e, vertinimo komitetas kviečia Bulgariją priimti specialias e, papildomas priemonės, norint atremti migracijos rautus. Negalime nieko daugiau pridurti, remdamiesi valstybių, kurios jau yra Šengeno erdvėje patirtimi. Tačiau turime numatyti tas papildomas priemonės. Cecilija kalbėjo apie Bulgarijos ir Turkijos e, pasienio klausimą, vertindama jį kaip jautrų klausimą. Čia turime turėti omenyje ir istorinės šaknis, turime dalykus vadinti tikraisiais vardais, e, siekdami įtraukti Bulguri, Bulgariją ir Rumuniją į Šengeno erdvę. erdvę Turime skatinti Bulgariją įspręsti senas problemas e, su savo kaimynėmis e, Turkija. Iš Sirijos, e, Jordanijos, Irako ir kitų valstybių gali atvykti tų šalių gyventojai, stengdamiesi patekti į Bul Bulgariją. Ir, ir ši šalis nėra kalta dėl to. Turime būti geros žinios nešėjai ir pripažinti, kad Bulgarija ir Rumunija yra pasirengusios pakankamai, kad galėtume joms suteikti galimybę prisijungti prie Šengeno erdvės. Ačiū toliau, pane Ernst. Ja, Labai ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ir pranešėjui todėl kad jis tengiasi apginti parlamento garbę. Aš e, išnagrinėjau Bulgarijos ir Rumunijos ataskaitas ir tikrai tik stebėjosi, kodėl būta tiek blokadų. To niekas nesupranta. Mums visiems Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgių buvo labai nejauku dėl to. Ir tas spaudimas susijęs ir su parlamento garbe. Bulgarijos ir Rumunijos žmonės tik dabar pradeda jausti, kad ES tikrai priartėjo prie jų. Aš gyvenu netoli Lenkijos ir Čekijos sienos. 2007 metais stebėjo situaciją ten. Ir aš norėčiau, kad šių e, šalių, Rumunijos ir Bulgarijos e, stojimas į Šengeno erdvę būtų priimtas teigiamai. Aš 2007 metais e, lankiausi Čekijoje ir girdėjau, kaip vidaus reikalų ministras Vokietijos regiono, kuriame aš gyvenu, kalbėjo apie tai, kad gyventojai turėtų įsigyti naujas e, spinas, naujus uždra, užraktus, pastatyti tvirtesnės tvoras, kad jie nebūtų apvokti. Vokietijoje, toje, tame mūsų pasienio regione, buvo reaguojama labai histeri, isteriškai į sienų atvėrimą. Aš e, tikiuosi ir viliuosi, kad to teatro, tos istorijos, kuri buvo septintaisiais metais, šį kartą nebebus. Kaip jūs žinote, mano frakcijos nuomonė yra kiek kitokia nei parlamento nuomonė dėl migrantų srautų. Aš norėčiau dar kartą paklausti pranešėjo ar tarybos ir komisijos, kaip jie įsivaizduoja, kaip turėtų atrodyti tas specialusis planas. Buvo tarta keletą žodžių, tačiau gal galėtumėte papildyti. Kitas svarbus dalykas, ir aš visiškai pritariu ponui Koelijo, neturime taikyti dvigubų standartų. Mielos kolegės, mėly kolegos, tas orientavimasis į Europos šerdį ir kitų valstybių vertinimas kaip periferija yra neleistinas. Mes kaip Europos parlamentas neturime leisti, kad būtų taikomi dvigubi standartai. Reikia tų pačių apribojimų visoms valstybėms. Tai labai svarbu. Protinga ir tai, kad Mes, Europos parlamentas, esame ta protingoji partnerė įvairiose diskusijose ir aš tikiuosi, kad sveiko proto principų bus laikomasi visur. O ponas Kolijo nuveikė tikrai puikų darbą rengdamas šį pranešimą. Ačiū. Mrs. Danoka. Pone Ždanoka. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu pakartoti mūsų frakcijos pareiškimą per pirmąją diskusiją šią temą, kad mes visiškai pritarėme Bulgarijos ir Rumunijos pastangoms prisijungti prie Šengeno zonos. Žinoma, taip pat noriu padėkoti ponui Koelijo už atliktą darbą ne tik prieš pirmąją diskusiją, bet ir iki dabar, kuomet jis surengė e, misiją į šias šalis. Mūsų frakcija nedalyvavo misijoje, tačiau mes pasitikime jūsų išvadomis. Mes taip pat pritarėme pakeitimui, kurį ponas Koelio pateikė ketvirtai konstatuojamai daliai. Kadangi, na, <clears throat> žinoma, naujasis, nauja ataskaita yra gerai ir šis pakeitimas yra būtinas. Pasinaudodama galimybę, kad posėdį dalyvauja tarybos atstovai, norėčiau išreikšti mūsų nepasitenkinimą dėl tarybos bendravimo su parlamentu šiuo klausimu. Pagaliau gavus paskaityti vertinimo ataskaitą, aš e, galiu pasakyti, kad dvigubai nustebau, kam reikalinga buvo tokia komplikuota procedūra, kad gautume vertinimo ataskaitas. Nes skaitydama ataskaitą supratau, kad tokios procedūros iš tikrųjų nereikėjo ir tikiuosi, kad ateityje, plečiant Šengeno zoną, tokie dalykai nebepasikartos. Kai parlamento narė išrinkta šalyje, kuri prisijungė prie Šengeno zonos per ankstesnę plėtrą 2007 metais, aš pritariu pono Koelijo palyginimus su dabartinė plėtra Ir manau, kad Bulgarija ir Rumunija yra tikrai gerai pasirengusios prisijungti prie Šengeno zonos. Ačiū. Ačiū, ponas Kovačiovas. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai už parengtą pranešimą, nes jis E, nurodo iš tikrųjų, ko reikia šiandieno zonoje - sažiningumo ir skaidrumo. Bulgarijos ir e, Rumunijos vertinimas turi prasidėti pagal tokius pačius kriterijus, kaip ir buvo pradėtas. Jau 7 metais buvo sakoma, kad jeigu abi šalis vykdys reikalavimus, jos įstos į šiandieno zoną 11 metais. Tai jau yra faktas, kriterijai yra vykdomi. Ir viskas, kas daugiau bevyktų su tais kriterijais, tai yra politika, galbūt kai kurių valstybių narių vidaus politika. Taigi per šią trumpą laikotarpę mes turime daugiau dėmesio skirti išorės e, sienų apsaugai, ypač kai yra migracijos spaudimas. Šiandien e, piliečiams nerimaujant e, dėl to Reikia veiksmingo mechanizmo planuojant e, atsaką į krizės, pavyzdžiui, kaip dabar e, Italijoje ir Maltoje. Tačiau negalime taikyti dvigubų standartų. Jeigu aptarnėsime naujas taisyklės, jos turi galioti visoms narėms, naujoms ir senoms. Šengeno narystė nėra statiška. Ji turėtų būti nuolat atnaujinama, e, tobulinama, kad galėtume atsakyti į naujus iššūkius kai šalis įstoja į Šengeno zoną, turi išlaikyti aukštus standartus. Ir kolegos Rumunija ir Bulgarija atliko savo darbą. Dabar jie kuria e, ypatingus planus. Tai yra, tai pabrėšiu, nėra dalis dabartinių stojimo kriterijų. Toks planavimas reikalingas visoms šalims, ne tik toms, kurios yra pasienyje. To reikia dėl to, kad bendros sienos yra bendra atsakomybė ir būčiau daug daugiau atsipalaidavęs ir ramus, jeigu Šengeno zonos jūros sienos būtų saugomas tokiu būdu, kaip Bulgarija ir Rumunija saugo Jodosios jūros sienas. Pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai e, lankėsi Bulgarijos Rumunijos pasienė ir žino, ką aš turiu galvoje. Išklausius kolegų pasisakymų šiandien aš esu įsitikinęs, kad pono Kolijo pranešimas susilauks didelės daugumos komitete balsuojant ir taip pat plenarinėje sesijoje. Labai ačiū. Ačiū. Daugiau niekas nenori pasisakyti, nematau, kad kas nors dar keltų rankas. Nemažai jau mūsų narių pasisakė. Gana intensyvi diskusija. Pone Kolijo, ne tik iš atitinkamų šalių nariai kalbėjo, pone Kolijo, dabar galite tarti paskutinį žodį po visų pasisakymų. Ačiū pirmininkė, neturiu ką dar papildyti, noriu tik tai padėkoti už gražius kolegų komentarus. Noriu dar kartą papasakoti apie grafiką. Mes norime, kad parlamentas patvirtintų nuomonę iki tarybos posėdžio. Manau, kad būtų labai svarbu politinė prasme, <clears throat> kadangi parlamentas yra piliečių balsas ir jis turėtų savo nuomonę pareikšti iki tarybos posėdžio. Labai ačiū. Tuomet viskas. Dar kartą pakartosiu, kad pakeitimų terminas yra balandžio 14 diena, vidurdienis. Pranešimo projektas galėtų būti tvirtinamas gegužės antrą dieną komitete. <clears throat> Toliau e, elektroninis balsavimas 10 valandą. Kadangi kol kas yra be 29, kaip sako pirmininkas, norėčiau pasakyti, kad jiems, e, kad reikia padaryti trumpą pertrauką, kad sulauktume kitų kolegų, kurie ateis į balsavimą. Taigi, po to balsuosime 10 val. Thank you.

Are we ready? Are we set? Ar visi pasirengę? Do we all have our electronic cards? Ar visi turite ele elektroninės balsavimo korteles? Labai gerai būtų, jeigu visi turėtų savo elektroninės balsavimo korteles. Na ir manau, kad esame pasirengę balsuoti. Balsuosime šiandieną. Orientacinis balsavimas dėl kelionės dokumentų, kurių turėtojai, turėtojai suteikiama teisė kirsti išorinės sienas ir į kuriuos gali būti klyjuojama viza, sąrašas ir šio sąrašo sudarimo mechanizmo sukūrimas. Pranešimą parengė kolegi ponia Tanja Fadžion, kurios nėra. Ponas Ensijų nori, man atrodo, pasakyti ne, liktais ne. Taigi tuomet periname prie orientacinio balsavimo. Skelbiu dabar pakeitimų numerius. Antrasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Vienuoliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Primta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Keturioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Penkioliktasis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. Šešioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Septynioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuonioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dabar konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Kompromisinis pakeitimas. Šeštos A konstitucijos dalies pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Šeštasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Septintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Dabar balsuosime dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Kas už? Elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu balsuosime. Dar vienas plus socialistas. Įtraukiamas. Balsuojame. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. 27 už, 1 prieš. Priimta. Dar plus, dar plus papildomai 2. Dar plus papildomai 2. Ir dar vienas minus papildomai. Priimta. Taigi skelbiu, kad e, pakeitimų pagrindu ponia Fadžion pradės diskusijas su taryba bandant pasiekti susitarimą per pirmąjį svarstymą. Na, o dabar pernėme prie kito darbo tvarkės punkto. Dešimtasis. Per ateinančią valandą ir 15 minučių vyks taip vadinamieji mini klausimai apie organizuotą nusikalstamumą Europos Sąjungoje. Turime ekspertų ir taip pat pranešimo pristatymą, už kurio rengimą yra atsakinga mūsų kolegė ponia Sonja Alfano. Ja dabar ir kviečiu prisijungti prie manęs. Ji pristatys pranešimą, o svečiai per ateinančią valandą, 15 minučių, sudalyvaus mūsų klausimuose. Taigi, prašau jūsų dėmesio. Skelbiu klausimų temą. Organizuotas nusikalstamumas - viena rimčiausių grėsmių ES piliečių saugumui. Tai yra aktuali komisijos komunikato dalis komunikatą, kuris skirtas vidaus saugumo strategijai. Koordinatoriai, atsižvedami į šio klausimo reikšmę, nusprendė parengti savo iniciatyvą pranešimą šio klausimu. Ši savo iniciatyva rengiamas pranešimas buvo susijęs su įvairiais klausimais, kurie buvo surenkti tema organizuotas nusikalstamumas. Na ir šiandieną išklausysime pranešėjos, ponios Alfano, kuri pristatys šios ryties specialistus, ekspertus, kurie atvyko. Taigi, ponia Alfano, žodis jums. Grazie, Presidente. Io... Ačiū. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Prieš pradedama kalbėti apie pranešimo projekto turinį, norėčiau pristatyti savo metodus. Pažvelgę šį pranešimą, pamatysite, kad e, šalia eilės pasiūlymų, kurie buvo įtraukti, kurie nebuvo, įtrauk, nebuvo įtraukti į pranešimą, dėl to, kad trūko vietos, jie bus pristatyti atskirai. Ir iš tiesų rengiau pranešimą bendradarbiavimą su agentūromis, ekspertais, teisėjais, policijos pareigūnais, specializuotais tyrimų centrais, nukentėjusiųjų asociacijomis, šeimų asociacijomis, nukentėjusiųjų artimųjų asociacijomis, liudininkais. Ir šioje srityje dirbome labai daug Na ir dabar siekiame parengti ES politiką kovai su organizuotu nusikalstamumu. Šiuo klausimu yra siūloma programa. Kovo 29-30 dienomis 25 teisėjai iš 28 Italijos regionų atvyko, taip pat buvo ir Ispanijos prokuroras, teisėjais iš Kanados ir kitų prokurorų atvykusių į mūsų klausimus. Ir aš manau, kad e, šiandieną tvirtai galėčiau teikti, kad e, ko, kovojant su organizuotų nusikalstamumu. Pirmininkas. Prašau tylos. Kad galėtumėme išklausyti ponios Alfano. Yra per daug triukšmų. Ačiū, pirmininkė. Ir manau, kad tvirtai galiu teikti, kad e, kalbant apie organizuotą nusikalstamumą, Italijos patirtis matyti yra modelis, kurį toliau būtų galima plėtoti ES mastu. Turime nepamiršti, kad Italija tikrai yra ta valstybė, iš kurios yra kilusi mafija. Tai yra ta valstybė, kuri daug dirba kovodama su mafija ir teisėjai, ir verslininkai, ir žurnalistai, ir piliečiai yra paukoję savo gyvybės šioje kovoje su mafija. Na ir prisimant, prisimenant kovo 29-30 dienos klausimus, norėčiau padėkoti ponui Altieri, teisėjui, kuris kovojo su mafija. Jis e, greitai pristatys išvadas išvadas, kurios buvo padarytos klausimų metu ir paaiškins, kodėl reikalinga vykdyti įgyventintas priemonės, kurias siūlome. Na ir aš pradėsiu nuo to, kodėl pradėjome, nu, sugalvojome renkti iniciatyv, savo iniciatyvą pranešimą apie kovą su organizuotu nusikalstamumu. Jis yra labai svarbus ir tampa vis reikšmingesnis laikui bėgant. Ir norėčiau pirmiausia pakalbėti apie priežastis, kodėl mūsų komitetas ir Europos parlamentas privalo dirbti šioje srityje ir patvirtinti ambicingą tekstą su eile pasiūlymų, nusiųsti svarbų politinį signalą. Norėčiau atvirai pasakyti, jog labai didžiuojuosi, kad rengiu šį pranešimą. Iš dalies dėl asmenių priežasčių, bet pagrindinis mano politinės misijos tikslas yra pasirūpinti, kad mafijos veikla sulauktų Europos institucijų dėmesio. Tai yra ambicingas mano atspirties taškas šiuose darbuose. Aš manau, kad reikalingi europiniai įstatymai, teisės aktai, nuostatos kovai su mafijos veikla. Ir tai yra pagrindinis principas, kuris turi mus dirbti šioje srityje ir pažiūrėti, kokį poveikį mafijos veikla turi paprastų žmonių gyvenimui. Uh, nes mafijos veikla, jo socialiniai kaštai yra milžiniški. Pamastykime apie tai, kiek pinigų yra kasdien atimama iš viešų, administ... aš, viešų valstybės administracijos dėl mafijos veiklo, veiklos. Tai nuodija teisėtą ekonomiką ir skatina korupciją įvairiose srityse. Tai trikdo aplinką ir pažydinėjimus yra žmogaus teisės, yra menkinama demokratija. Taigi mafija, organizuotas nusikalstamumas, negalima jo vertinti tik iš vieno kampo. Deja, mafija yra įsišaknyjusi mūsų visuomenės mūsų visuomenėje ir kelia grėsmę mūsų visuomenėje ir demokratijai. Yra daug dalykų, kurie menkina mūsų socialinę politinę sąrangą ir žaloja piliečių gyvenimus visoje Europos Sąjungoje. Taigi ta, tie veiksmai turi vykti ir nacionaliniu, ir supranacionaliniu lygmeniu. Turime ryštingai kovoti su organizuoto nusikalstamumo reiškiniu. Šiuo metu ES tiesiog yra ketinimų deklaracijos, bet jų nelydi konkretūs veiksmai priemonės Ir dažnai, kovojant su organizuotu nusikalstamumu, visi darbai patikimi policijai, teisėjams ir jiems vis dažniau atrodo, kad jie yra palikti likimo valiai. Ir tikrai neturi tų pačių priemonių, su kokiamis kovoja mafija, jie yra kur kas geriau pasirengę. Taigi visi prekybininkai kurie atsisako mokėti reketą, tuomet jų situacija visuomenė susilpnėja. Toje kovoje jie tikrai nelaimi su mafija. Kovo mėnesį įvyko Italijoje tragedija, labai rimtas išpolis prieš prokurorus ir mes kovoje su organizuotu nusikalstamumu turime kovoti geriausiamis institucijų pastangomis ir priemonėmis. Ir aš tikiuosi, kad e, mano žodžiai jūs įkvėps, nes reikalinga visuomet suvokti ir tas 99 metų, ta 99 metų tragedija turi būti varomoji jėga mums šiuose darbuose. Tai nėra kokių tai politinių partijų e, reikalas, tai yra visų politinių partijų reikalas Giovanni Falconi, prokuroras, kuris buvo nužudytas 99 metais. Jo pasakyti žodžiai, manau, mus turi įkvėpti ir mes turime kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir tyriejų ir teisėjų, te, tyriejus ir teisėjus turime aprūpinti te, reikiamomis priemonėmis ir įrangą. Organizuotas nusikalstamumas kova su juo, joje turi svarbu vaidmenį suvaidinti ir Europos parlamentas. Ir ES veiksmai tikrai yra žlugdomi mafijos veiklos. Europolas savo metinėse ataskaitose pri, jau eilę metų pripažįsta, kad nusikaltėlių organizacijos veikia ES, dėl to yra iškraipoma teisėta rinka ir yra pažeidinėjamos piliečių teisės ir ES ir kitur. Europolo ataskaitose aiškiai apie tai teigiama ir teigiama, kad ES reakcija yra per lėta ir daug yra trūkumų tuose veiksmuose. 2008 metais buvo priimtas pagrindų sprendimas 81 reglamentas 2008 metų ir ten yra nustatomi labai bendri ir menkaverčiai standartai. Dėl, ir dėja niekas nepasikeitė ES teisėkuros sistemoje ir valstybių narių teisės, teisinėse sistemose prieimus tą reglamentą. Na ir kovojant su mafijos organizacijoms reikia daryti kur kas daugiau. Komisija sureaguodama į vieną iš mano klausimų 2010 m. rūpiučio mėnesį, tuomet aš komisijai uždaviau klausimą, nes norėjau sužinoti, koks yra mafijos veiklos ekonominis poveikis ES. Ir man atsakė, kad jie suvokia, jie žino, kad Italijoje ekonominis poveikis yra 135 milijardai eurų kasmet. Tačiau mes paklausėme komisijos, ar ji žino, kokia mafijos, koks mafijos veiklos ekonominis poveikis yra ES. Komisijos atsakymas buvo trumpas ir tvirtas. Komisija teigė, kad mafijos buvimas Komora, Ko, Kozanotra ir kitų mafijos grupuočių Italijoje, jų atšakos randamos visose ES valstybėse narėse. Tai yra esminis faktas ir reikia kovoti su tais dalykais, reikalinga tinkama politinė reakcija. Tai yra europinė problema, jokių būdų tai nėra vien tik Italijos problema, tai nėra ta problema, kurią būtų galima išspręsti tam tikrose geografinėse vietovėse. Aš tikrai nenoriu sumenkinti savo valstybės pastangų, tačiau manau, kad dabar turime galimybę Italijos kovos su mafija teisės aktus uh, transportuoti ir perkelti į kitas valstybės. Tai yra modernus teisės aktai ir mes Italijoje ir toliau kovosime šiame mūšyje ir politinė ir teisminė prasme. Ta darysime netgi vieni, jeigu ES nesureaguosia mūsų lūkesčius. Bet tikrai tai jau nėra Italijos problema. Tai yra ta problema, kuri aktuali ir Olandijoje, Belgijoje, ir Vokietijoje, ir, ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje, ir Austrijoje, Junktinėje karalystėje. Aš čia tik kelias valstybės narės paminėjau. Ir šiuose valstybėse Italijos mafija yra puikiai įsikūrusi, įsisteigusi ir gerai koordinuoja savo veiksmus. Taigi mafijos organizacijos yra labai gudrios, dinamiškos. Jos plečia savo įtakos zonas, ypatingai ten, kur sąlygos yra palankesnės, kur gali imtis, užsimti savo verslu ir gali siautėti nebaudžiami. Taigi ES, ES parlamentas to nesuvokia. Ir kol nesuvoksime, kad tai yra europinė problema, kova, kuri kasdien yra kovojama Italijoje, neduos veiksmingų rezultatų, jeigu kitos valstybės narės taikstyti, taikstysis su mafijos veiklos poveikiu. Ta mafijos veikla splinta kaip virusas. Ir ją pažaboti galima kaip virusą. Yra teigiančių, kad tai yra kaip, kaip viešys. Aš manau, kad tai yra baisiausias socialinis, ekonominis ir kultūrinis mano e, valstybės, kultūrinė mano valstybės dėmė. Ir mes negalime dabar nusisukti ir ignoruoti tos problemos, nes kol kas Europa, Europos institucijos tikrai nepakankamai įvertino, kokio masto tai yra problema. Kiekviena valstybė narė bandė su ją kažkaip tvarkytis pati savaime savo įprastinių teisės aktų pagrindų. Tačiau klausimuose kovo mėnesį tapo aišku, kad čia yra daug esminių problemų. Kalba eina apie teisminį bendradarbiavimą. Graterio pranešime, Gualtieri pranešime, Gualtieris yra vienas iš žymesnių ekspertų pasaulyje kovoje su mafija, jis sakė, su kokiais sunkumais susiduria Kas kart jam prašant informacijos iš kitų valstybių narių, siunčiant e, laišku, laiškus ir prašant e, kitų valstybių narių teismų bendradarbiavimo, visuomet jis atsiduria į atsimuša į sieną ir to bendradarbiavimo trūksta tarp teismų. Yra juk Eurojusto susitarimai ir aš tikrai buvau labai nustebusi, kad, kaip Gualtieri pasakė, kad labai dažnai Eurojust rėmose bendradarbiavimas yra nepakankamas. Ir dažnai vykdomos operacijos kovojant su organizuotų nusikalstamumu Kolumbijoje, Belgijoje, Niderlanduose. Dėl to, kad yra gerų asmenių santykių tarp tų valstybių teisėjų, tarp Italijos teisėjų ir tų mano paminėtų valstybių teisėjų. Tai yra asmeniai santykiai, bet jų tikrai nepakanka. Uh, negalime dabar ignoruoti galimybės sustiprinti tą bendradarbiavimą. Ir dėja turėčiau pasakyti, kad Europa bent jau kol kas neteisingai elgėsi. Europa buvo įsitikinusi, kad tai yra tik tam tikrų valstybių problema, ypatingai Italijos problema. Ir tai yra netiesa. Jeigu taip ir toliau mąstysime, labai suklysime. Ir ta klaida mums atsieis brangiai ateityje. Tai yra neteisingas supratimas Europoje ir nepripažįstama yra, kiek gaji ir išplitusi yra ši problema visame pasaulyje ir dažnai žmonės tiesiog ignoruoja tą problemą. ir Italijoje egzistuoja tam tikra omerta, tai yra tylos samokslas, tiesiog yra nuneigiama ši problema ir aš manau, kad Italijos patirtis galėtų būti puikus pavyzdys kovoje su mafija. Aš atsiprašau, jeigu aš e, emocionaliai šiek tiek e, kalbėjau, tačiau daug kas Italijoje asmeniškai yra nukentėję nuo mafijos organizacijų. Ir mes puikiai iš savo patirties žinome, kad kalbant apie mafiją reikia su jais kovoti ryštingai, organizuotai, metodiškai ir turi būti užtikrintas tinkamas bendradarbiavimas tarp valstybių narių. Kiekviena valstybė narė turi atsižvelgti į tai, kad e, reikia suvokti, kad 27 valstybėse narėse nėra nei vienos, kuri yra absoliučiai turinti imunitetą šiai problemai. Organizuotas nusikalstamumas mafija naudojasi globalizacija ir plinta plačiai nepaisant sienų, bandoma gauti vis didesnį pelną ir užsitikrinti savo nebaudžiamumą. Mafi, maf, mafijozai nepripažįsta jokių geografinių sienų, kažkokių kultūrinių ar politinių skirtumų. Ir jiems taip įmanoma dėl to, kad organizuotas nusikalstamumas yra susijęs su didžiuliu milžinišku bendradarbiavimo tinklu. Jis infiltravosi į politinį pasaulį, į finansų pasaulį, į teisėtą ekonomiką. Ir tai turėtų būti esminis mūsų klausimas. Kalbant apie Europos nusikaltėlių tinklus ir, e, pavyzdžiui, Rusijos mafiją, Kinijos mafiją, Albanų mafiją, Nigerijos mafiją. Šiaurės Turkijos, Šiaurės Afrikos valstybių nusikalstamas grupuotės ir, kar, ir narkotikų kartelius Kolumbijoje ir Meksikoje. Visi šie žmonės dirba rankai ranką, tai yra bendras tinklas ir jie įsiskverbė į teisėtą ekonomiką. Intrangata yra puikus pavyzdys, tai yra tam tikra infiltracija kur, kurių bendras pelnas yra vertas šešių valstybių narių metinio BVP. Taigi, organizuotas nusikalstamumas veikia puikiai tarptautiniu, pagrind, tarptautiniu mastu ir su juo reikia ir kovoti tarptautiniu mastu. Taigi, aš manau, kad mums visiems aišku, kad Europos parlamentas turi suvaidinti esminį vaidmenį. ES sienos, sienos tarp valstybių narių nėra jokia kliūtis nusikalstamoms grupuotėms. Mes netgi galime kalbėti apie europinę nusikalstamą erdvę. teisėjams, teismams, sienos tarp valstybių narių egzistuoja. Lisabono sutartis sukūrė naujų galimybių, numatė naujų teisminių priemonių policijos bendradarbiavimui, teisėjų bendradarbiavimui. Dabar turime transnacionalinių priemonių kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Eurojustas, Europolas galėtų gauti kur kas platesnius mandatus, įgaliojimus ir jie turi suvaidinti svarbu vaidmenį kaip ir Olaf. Labai svarbu įsteigti Europos prokuratūrą, kuri rūpintųsi ES finansiniais interesais ir padėtų kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Aš manau, jūs puikiai suprantate, kad tai yra ambicinga programa, tai yra struktūra, kurią reiks įsteigti, sukurti. Aišku, tą struktūrą reiks labai atidžiai kurti ir reiks pasižiūrėti, kokių struktūrų egzistuoja valstybėse narėse, bet Europinė prokuratūra sukurtų pridėtinę vertę, jeigu būtų tinkamai įsteigta. Būtų tuomet galima numatyti bendras nuostatas kovai su organizuotu nusikalstamumu, kur kas efektyviau. Žinau, kad būtų įdomu imtis tų darbų ir turime pasinaudoti ES tenkančiomis kompetencijomis. Labai svarbu parengti labai konkrečias apibrieštis, kurios galiotų visose valstybėse narėse. Dėl to, kaip būtų galima kovoti su organizuotomis nusikal... nusikalstamomis grupuotėmis. Kol kas tie e, veiksmai, kovos veiksmai nėra aiškiai apibriešti. reikia iškių apibrėžimų kas yra nusikalstama grupuotė, kokie yra jos bruožai, kokie yra organizuoto nusikalstamumo grėsmė, tam, kad galėtume parengti kovos su tą grėsme e, priemonės. Mums reikia panašių nuostatų, kokios egzistuoja Italijos būdžiamame kodekse, kur yra apibrėžimas, apibri, organizuotos grupuočių apibrėžimas mūsų baudžiamajame kodekse. Ir taip pat, e, kalbant apie tyrimus, kratas, e, galimybės konfiskuoti nusikaltelių turtą komisija turi pateikti e, pasiūlymą dėl direktyvos. Ir mano pranešime kalbama apie tai, kad e, reikalinga abipusiai pripažinti teismų sprendimus. Tai turėtų būti pasakytina ir apie trečiasias valstybės. Tai yra labai svarbus aspektai. Turime sukurti vieningą, stiprią Europos Sąjungą, koordinuoti veiksmus kovoje su organizuotu nusikalstamumu. Daugiau laiko matyti neturiu tai negaliu e, pateikti, pristatyti įvairių pasiūlymų, pasiūlymų, kurie atsirado bendradarbiaujant su kolegomis, bet aš norėčiau akcentuoti keletą svarbių dalykų. E, il loro riconoscimento e la loro forza sul potere economico. Valstybės narės turi pasinaudoti savo ekonominę galę. Nusikaltelių pelnas yra milžiniškas. ir dėl to nukenčia paprastų žmonių pajamos, dėl to, kad nėra tinkamos politikos, taigi reikia naujų teisės aktų dėl nusikaltelių pelno konfiskavimo ir naujų teisės aktų dėl to, kaip tą pelną būtų galima vėl įdėti į teisėtą ekonomiką. Komisija, tikiuosi, pateiks greitai pasiūlymą šio klausimu. Mes privalome paremti komisiją, ją padrasinti tam, kad ji pateiktų ambicingus pasiūlymus. Kovojant su organizuotu nusikalstamumu, matome, kad e, valstybės narės privalo kur kas efektyviau kovoti su pinigų plovimu. Pinigų plovimas yra labai pavojingas kanalas, kuris leidžia sumaišyti tą teisėtą ekonomiką su šešėlinė ekonomika. Šeši, jeigu stabdysime pinigų plovimą, tuomet mafijos pinigai bus naudojami tik tai nelegalioje šešėlinėje ekonomikoje. Jie nepateks į teisėtą ekonomiką. Ir taip pat, aišku, turime nepamiršti liudininkų ir aukų nukentėjusiųjų. Dažnai uh, nukentėjusių šeimos kenčia ir dėl praradimo, ir dėl to, kad jaučiasi bejėgiai susitvarkyti su šią situaciją. Ir aš norėčiau pasakyti, kad mūsų valstybėje mafijos aukų ir Nu, nukentėjusiųjų nuo mafijos teroro atskirimas turėtų būti panaikintas. Tai yra identiška grėsmė, identiškas pavojus. Mafijos tikslas parklubdyti ne tik visą valstybę, bet kirsti į valstybės šerdį demokratiją. Ir verslininkai dabar atsisako mokėti reketą. Nes dabar Italijos valstybė parodė daugiau ryšto, noro e, kovoti su šią problemą ir apsaugoti žmonės, kurie tampa nusikaltimų liudininkais. Bet to tikrai nepakanka. E, aukų apsaugos nepakanka, reikia geriau apginti ir pagrindinius liudininkus, taigi reikia žengti dar vieną žingsnį į priekį. Pateiksiu pavyzdį. Kai liudininkas teisme 100 tūkstančių eurų, tarkim, skiriama jo apsaugai keletui mėnesių, bet kalbant apie verslininką, kuris nemoka reketo, verslininkas negali dirbti daugiau, nes mafija pradės šlugdyti jo verslą. Taigi mums reikalingi protokolai, susitarimai, kad tiems verslininkams būtų taikomas taikomos preferencinės sąlygos, kad jie galėtų toliau vykdyti savo, dirbti ir turėti savo verslą. Taigi reikalingos europinės priemonės, reikalingos ir nacionalinės priemonės tam, kad e, valstybės pinigai nenusėstų mafijos kišenėse. Čia reikia stiprinti skaidrumą ir kalbant apie viešas lėšas, valstybės lėšas, jos turi būti sekamos, susekamos, kad gautumėme uh, aiškia informacija apie tai, kaip tos valstybės lėšos yra naudojamos. Tai būtų tam tikra atgrasa mafijai. Šią savaitę vėlgi tas e, klausimas iškilo Europos parlamente ir norint patikėti institucijų darbu, negalime parodyti žmonėms, kad mums nerūpi jų apsauga. Reikalinga tam tikra elges, elges, tam tikras elgesio kodeksas. Mes matėme pastaruoju metu, kad net ir parlamentarai buvo pagauti užsiimant korumpuotą veiklą. Tikrai negalime leisti parlamentarams taip elgtis. Korupcija yra mafija ir tai yra didžiulė kliūtis, kuriant teisingumo laisvės ir saugumo erdvę dirbu su šešėliniais pranešėjais, kitais komiteto nariais, aš manau, kad pranešimą galima patobulinti ir aš norėčiau dar priminti vieną teisėją, kurį nužudė mafija. Tas teisėjas aiškiai pasakė, kad reikia mylėti savo šalį tam, kad ji būtų gražesnė ir būtų ta vieta, kurioje norėtųsi gyventi. Tai buvo ponas Borsalinė, kurį irgi nužudė mafija. Thank you quindi prima la Commissione. Allora, io vi ringrazio per aver ascoltato in maniera anche molto. Labai ačiū, kad eh, jūs išklausėte mano labai greitą pasisakymą. Dabar norėčiau suteikti žodį pareigūnui iš kovos prieš mafiją skyriaus dirbančio Neapolyje. Ačiū labai. Man didelė garbė e, skaityti pranešimą čia. Aš daug diskutavau su įvairiais pareigūnais, prokurorais, teisėjais ir mes e, siekėme pasikeisti nuomonėmis. Aš buvau pakviestas e, kalbėti kaip ekspertas ir turiu pripažinti, kad aš e, tikrai esu padaręs klaidų savo gyvenime, savo darbo praktikoje, jas pripažįstu. Tačiau aš e, bandžiau tos konferencijos metu kalbėti ir apie padarytas klaidas. Buvo daug pasiekta nuo 92 metų, kai buvo nužudyti du teisėjai, tuomet e, susikūrė ir prokuratūra kovojanti prieš mafiją. buvo stengiamasi surinkti visą galimą informaciją regionuose ir šios e, prokuratūros, šio prokuratūros skyriaus įsteigimas buvo labai sveikintinas žingsnis. Tiesa, mano sritis yra kovas prieš organizuotą nusikalstamumą. Aš dirbau ir įvairiuose tarptautiniuose uh, tyrimuose ir ypatingai svarbu kovojant su nu, organizuotu nusikalstamumu ir mafija keistis nuomonėmis. Prieš du metus buvo įsteigta kovos prieš korupciją ir prieš mafiją um, institucija buvusioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje. Ši šalis perėmė mūsų modelį ir man taip pat teko bendradarbiauti su Makedonijos atstovais bei keistis nuomonėmis su jais. Ką mums pasisekė pasiekti ir kokia situacija dabar? Jūs tikriausiai žinote, kokia situacija Italijoje, ponia Alfano kalba apie tai ir pranešime. Uh, Tartutinės mafijos keliama grėsmė vis dar yra labai stipri, aktuali ir pavojinga. Tiesa, mes jau daug padarėme nuo tų laikų, kai buvo pradėta kovoti su mafija, tačiau ir mafija pakito. Ji tapo tarptautinė. Sugriuvus Berlyno e, sienai, sienos pasidarė dar pralaidesnės, o reikia paminėti, kad tų sienų niekada ir nebuvo. Mes kovojame, tačiau rezultatai vis yra panašus. Šis fenomenas, mafijos fenomenas yra labai sudėtingas. 120 e, savivaldybių tarybų per pastaruosius metus E, tai yra nuo 2000 metų, buvo paleistos dėl kovos prieš mafiją įstatymo taikymo, e, ypač Italijos pietuose. Taigi tas savivaldybės tarybas e, reikėjo paleisti dėl to, kad e, tarybos nariams buvo pareikšti įtarimai bendradarbiaujant su mafija. Tačiau, kaip aš minėjau, šios grėsmės susijusios ne tik su situacija pačioje Italijoje. 2007 metais Komora, Intrangeta ir Kozanostra iš Sicilijos tapo labai pavojingomis ne tik, Euro, ne tik Italijoje, tačiau ir Europos Sąjungoje. Įvykiai Amerikoje parodė, kad bandant atstatyti dvinius Italijos mafija bandė laimėti įvairius um, viešųjų pirkimų konkursus. Tai rodo, kokia stipri ir kiek giliai įsišaknyjusi įvairiose struktūrose mafija yra. Ji kinta priklausomai nuo to, kaip keičiasi laikmetis. Tai taikytina ir organizuotam nusikalstamumui. Ypač e, nuo 90-mečio Kozanostra pradėjo plėstis, pradėjo ieškoti ryšių. Kovojant su organizuotu nusikalstamumu mes patyrėme daug nesėkmių ir nuo tada mafija stengiasi neorganizuoti didelių žudynių, tačiau mafijos atstovai stengiasi infiltruotis skirtingose srityse. Mafijos atstovai įsitvirtina įvairiausiose struktūrose, teisėsaugos struktūrose visose srityse, kurios yra mafijai naudingos, visose institucijose, galima tiesiog teikti, kad visose įstaigose, visose institucijose bus mafijos atstovų. Tuo pačiu metu sustiprėjo ir spaudimas atsirado naujos mafijos e, egzistavimo formos. E, Lombardijoje ir Kambrijoje. Mafijos atstovai įsitvirtino net įvairiose asociacijose. ir e, tokia jų veikla kelia grėsmę patiems tyrimams. Tuo tarpu mafijos e, tikslai lieka tie patys. Jis tengiasi infiltruotis į pilietinę visuomenę. Tomaso Bušeto buvo pagrindinis liudytojas teigęs, kad mafijos nėra, egzistuoja tik Kozanostra, tačiau Kozanostra nebūtų mafija, jei ji nebandytų rasti ryšių su visuomenės atstovais, e, su politikais. Kozanostra randa partnerių įvairiose srityse ir infiltruojasi į tas sritis, kuriuose priimami svarbus sprendimai. Teisėsaugai pasisekė pasiekti tam tikros pažangos, tačiau dėje um, mafijos grėsmė nesumažėjo. Pilietinėje visuomenėje dažnai sprendimai priimami ne atsižvelgiant į efektyvumą, o pagal uh, asmeninius sumetimus ir laikantis principo, kad e, stipriausias laimi. Giovanni Falconi vieną kartą pasakė, pasakodamas apie mafijozą, kad e, prokuratūra paklausė, kasgi yra ta tikroji mafija. Ir jis atsakė, kad mafijozas yra geras prokuroras. Tai yra toks prokuroras, kuris e, nebevykdo savo tiesioginės veiklos, o priklauso mafijai. O blogas prokuroras yra toks prokuroras, kuris e, daro tai, ko iš jo tikisi mafija, tai yra nesima jokios veiklos. Tai reiškia, kad mes turėtume veikti aktyviai, nuosekliai, tiksliai, atsižvelgdami į e, besikeičiančią situaciją. Kalbant apie teisės aktus, svarbu tai, kad Italija yra prieimusi labai griežtą įstatymą numatyti numatytos griežtesnės turto konfiskavimo sąlygos, numatyti griežti reikalavimai viešųjų pirkimų organizavimui. Taip pat turėtume stiprinti kovą pinigų plovimo srityje. Ir e, šių svarbių žingsnių turi imtis ne tik Italija, tačiau ir kitos ES valstybės narės. Turime gebėti kovoti su mafija veiksmingai ir tai reiškia, kad e, turime didinti apsaugą pagrindinių teisių užtikrinimo srityje. Turime didinti profesionalumo lygį tų žmonių, kurie tiesiogiai e, atlieka tyrimus teisės saugo. Ir... Mafija yra gudri. E, mafija puikiai infiltruojasi į pilietinės visuomenės sluoksnius, į vairias rinkas. ji geba didinti savo gerovę, ji pažeidžia darbo teisės standartus, aplinkosauginius standartus. Mafija nepripažįsta mm, profsąjungų keliamų mm, reikalavimų. Teisės aktai yra labai svarbus siekiant apsaugoti nusikaltimo aukas, svarbu užtikrinti tinkamas kompensacijas. Kalbant apie ndrangetą, tie, kas buvo nubausti, e, buvo priversti gražinti dešimtis milijonų eurų į tuos regionus, kurie neteko pajamų dėl to, kad tos regionus e, kontroliavo mafijos atstovai. Kiekvienas turi atlikti savo darbą. Teisėjai turi užtikrinti ne tik pagrindinių teisų laikymasi, tačiau ir e, saugoti tuos, kas patyrė žalą nuo mafijos pilietinė visuomenė taip pat turi imtis veiksmų kovoje prieš mafiją. Na, o dabar pereisiu prie išvadų. Jo labiau, kad e, mūsų laikas ribotas. Aš e, pritariu pranešime išdėstytam pasiūlymui. E, pirmiausia, norėčiau pabrėžti nusikalstamos veikos aukų teisės turime stiprinti aukų apsaugą. Taip pat šią sritį turime išplėsti. Turime kalbėti ne tik apie ekonominius aspektus, tačiau ir apie šių aukų teises, apie galimą finansinę paramą jiems. Turime svarstyti galimybę, kuri leistų pasinaudoti nusikaltimų aukų pagalba atliekant tyrimus. Turėtume galėti užduoti klausimus nusikaltimo aukoms. Taip pat turėtume užtikrinti nukentėjusiems e, nuo mafijos veiklos e, kompensavimo galimybės. Aš e, negaliu plėstis daugiau, galbūt daugiau detalių išsakysiu vėliau, tačiau manau, kad mafija yra didelė grėsmė visai Europai. Ne tik todėl, kad organizuotas nusikalstamumas tapo tarptautiniu reiškiniu ne tik todėl, kad e, pinigai plaunami visoje Europos Sąjungoje, tačiau dar ir todėl, kad e, mafijos veikla daro didelę žalą Europai sukčiavimo lygis yra labai e, didelis. Pažvelgime į Komoros mafijos atšaką. Ji dalyvauja maisto produktų gamybos srityje. Andrangeta e, yra infiltravusis į pramonę, dalyvauja įvairiose projektuose susijusiuose su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, e, švaisto ES fondų lėšas. Rinkos taisyklės numato vienodas sąlygas įvairiems konkurentams. Mums, teisėjams, ES yra stimulų šaltinis ir mes galime sėkmingai kovoti su mafija. Jei ES valstybės suvoks, kokie sunkumai yra kovojant su mafija, manau, kad turėtume keisti teisės aktus, o valstybės valstybės e, narės ir ES turėtų greičiau priimti pagrindų sprendimus. Tokius kaip 2000 m. gegužės 29 dienos sprendimas dėl e, tarpusavio pagalbos ir teismo sprendimų pripažinimo. Kai teisės aktai priimami, jie turi būti perkeliami ir į kitas valstybės narės. Sienų nebeliko. Turime kalbėti apie vienodą, vieningą jurisdikciją. E, tik tokiu būdu mums pasiseks sėkmingai kovoti su nusikalstamomis veikomis. Aš jau beveik baigiu, po dviejų minučių baigsiu. Uh, Visada įdomu e, nagrinėti Europos komisijos e, pranešimus. Pavyzdžiui, 2003-2006 metų pagrindų sprendimai susiję su konfiskavimo nuostatomis. Komisijos e, ataskaitos pabrėžia, kad e, teisės aktų įgyvendinimas valstybėse narėse dar yra nepakankamas. Svarbu, kad pagrindų sprendimai būtų visiškai perkeliami į valstybių narių teisės aktus. Valstybės narės neturėtų laikytis tik savo, kiek senstelėjusių teisės aktų, jos turėtų taikyti ES teisės aktus. Dėl tyriejų komandų. 2002 m. birželio mėnesio pagrindų sprendime yra numatytas bendrų tyriejų e, komandų steigimas. Eurojusto uh, sukūrimas yra labai svarbus žingsnis. Yra numatytos e, gairės padedančios kovoti su mafija. šiuo metu nėra pakankamas reguliavimas šioje srityje. Ačiū. Labai ačiū. Toliau paprašysime pasisakyti komisiją. ir po to surinksime diskusiją. Taigi komisija. Labai ačiū. Labas rytas, ponios ir ponai. Aš atstovauju vidaus reikalų generalinį direktoratą ir pirmiausia noriu pasakyti, kad dėl pranešimo projekto, kuris mums pateiktas, mes aišku plačiai kalbant, sveikiname pranešimo tikslus ir pritarėme kai kuriems veiksmams, kurie ten numatyti. ES ir komisija pastaraisiais metais daug dėmesio skiria nus, organizuotam nusikalstamumui, su kuria reikia kovoti, kuriant e, laisvės, teisingumo ir saugumo erdvę Europoje. Taigi mes sveikiname aktyvesnį Europos parlamento vaidmenį kaip vieno iš teisėkuros dalyvių. vaidmenį. E, dabar perinam prie ponios Alfano išdėstytų dalykų pranešime. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad e, sveikiname parlamento kreipimas į politinės jėgas, kad būtų skirta daugiau išteklių kovai su organizuotų nusikalstamumu ir taip pat aiškiai pareikšti jų politinę valią. Taip pat, nes e, dėja taip pat E, sutinkame ir su kai kurių pasisakiusių nerimų dėl to, kad e, nusikalstamos organizacijos e, skverbėsi į vyriausybę, į politiką, ekonomiką, finansų pasaulį, kai dėl konkrečių veiksmų, ypač tų, kurie yra susiję su teisės aktais, teisėkura, Tai dėl organizuoto nusikalstamumo kriminalizavimo esame parengę ataskaitą, kuri, rengėme ataskaitą, kuri bus paskelbta kitais metais. Ši ataskaita turėtų būti paskelbta kitų metų gegužės mėnesį. Ir tai bus ateities pasiūlymų pagrindas iš komisijos pusės. Ir šio teksto tvirtinimo metu Komisija yra paskelbusi savo abejonių, kad tekstas galbūt nesuteikė pakankamai papildomos e, veik, e, vertės, lyginant su dabartiniais teisės aktais. Ir tam komisija čia, komisija čia pritarė Italija ir Prancūzija. Dar vienas dalykas dėl laiko. Pranešimo projekte sakoma, kad komitet, komisija turėtų pateikti pasiūlymą iki 12 metų pabaigos. Deja, bet kokiu atveju tai nebūtų įmanoma padaryti, nes jeigu būtų nuspręstantis veiksmų po gyvenimo ataskaitos paskelbimo, reikėtų atlikti poveikio vertinimą, tai užtruktų pakankamai ilgai. Galime sutikti ir pritarti numatytiems pasiūlymams dėl konfiskacijų ir turto išieškojimų. Mes manome, kad organizuotas nusikalstamumas turėtų būti puolamas pirmiausia atimant iš jų pajamas ir pelną. Ir kaip Cecilija Malmstrom, komisijos narė, yra sakiusi, mes ketiname šiemet pateikti ambicingą pasiūlymą dėl konfiskacijų ir turto išieškojimų, peržiūrint teisinę sistemą, dėl esmė, materialios teisės ir abipusio pripažinimo nuostatų. Ir dirbsime kartu su atitinkamais e, su teisingumo reikalais susijusiais departamentais komisijoje. Tai bus paketo dalis skirta apsaugoti ekonomiką nuo baudžiamų e, kriminalinių struktūrų skarbimuose. Taip pat bus numatytos priemonės kovai su sučiavimu ir korupcija. dėl konkrečių socialinių aspektų. Šiuo metu galiu pasakyti, kad mes analizuojame daug nuostatų e, šioje peržiūroje dėl socialinio konfiskuoto turto panaudojimo. E, analizė vyksta, tačiau poveikio vertinimas dar nepadarytas ir ne, per anksti sakyti, kokios nuostatos bus pateiktos komisijos pasiūlyme. Taip pat norėčiau trumpai pakalbot, pakalbėti apie labai svarbų klausimą, tai yra aukų apsaugos klausimą, kuris e, daug buvo minimas pranešime ir klausime. Komisija netrukus paskelbs e, teisinį pasiūlymą, kur šiuo metu nesiūloma apsaugoti liudininkus ir informatorius. Tai yra e, Vivian Reding darbos rytis. Kai dėl kitų iniciatyvų mes džiaugiamės ketinimo e, pranešimo pasiūlymais, kad parlamente būtų įkurtas komitetas e, darbui su mafijos stiliaus e, organizuotomis klasmo grupuotėmis, tai yra labai svarbus būtų pokytis. Pritarėme kitoms iniciatyvams, kad būtų galima padidinti žinias apie organizuotą nusikalstamumą, ypač jo poveikį visuomeniai. Ir e, čia siūlomas tyrimas, kurį turėtų atlikti komisija. Galbūt galėčiau pateikti pasiūlymą, kad kadangi daug informacijos, kurią reikėtų surinkti tokiam tyrimui, yra e, teisėsaugos informacija, teisė informacija, geriau galbūt būtų susijęti su šiuo tyrimu ir įtraukti šį tyrimą ir Europolą, kuris galėtų surinkti duomenis, kuriuos šiaip tyrimo rengėjams būtų sunku e, gauti. Taip pat pritarėme veiksmams susijusiams su Eurojustu dėl tarpusavio pripažinimo, taip pat dėl policijos ir teisėjų mokymo, ką minėjo kiti kalbėtojai, tai yra aišku prioritetas, ką demonstruoja ir komisijos finansų programos skirtos e, kovai su organizuotų nusikalstamamu ir baudžiamuoju teisingumu. Taip pat sutinku dėl viešojo sektoriaus skaidrumo. Šis klausimas yra labai svarbus. Turime Italijos teisės aktų pavyzdį, tačiau tai, kad ES fondos turėtų, lėšos turėtų būti atsakamos ir jas būtų galima stebėti. Tai yra mintis, kurie atitinka visiškai e, ketinimus e, susijusius su ES kovos su sukčiavimu strategija, kuri bus pateikta ateityje šiemet. Ir dar vienas dalykas, kur pritarėme e, pranešimui, tai yra kova su korupcija. Čia yra svarbi problema, kurią demonstruoja Eurobarometro tyrimai, tai yra tai, kad europiečiams labai rūpi korupcija 78 procentai piliečių praėjusiais metais mane, kad korupcija buvo viena didžiausių problemų jų šalyje. Na, o komisija ketina pateikti kartu su slap, nelegalios ekonomikos paketu priemonių dėl kovos su korupcija, būtent mechanizmų, dėl mechanizmų e, kaip vertinti ES valstybių narių pažangą kovant su korupcija, taip pat e, dėl pagrindų sprendimo dėl korupcijos e, privačiajame sektorėje e, gyvendinimo ataskaita ir kitus dalykus. Žinoma, kovos su pinigų plovimu priemonės yra taip pat svarbios, o taip pat ir E, legalumo kultūros skatimas ES e, lydmenių. Tai yra labai svarbus e, aspektas taip pat. Dėl laikos tokos aš norėčiau čia tuo ir baigti. Pranešimas yra labai išsamus. Galbūt būtų galima buvo skirti šiek tiek dėmesio kibernetiniam nusikalstamumui. Nes, kaip sako teisės saugos šaltiniai, internetas tampa e, svarbia priemonė tradicinėms nusikalstamumo rušims, taip pat e, komunikacijos priemonė nusikaltėliams ir jį reikia taip pat stebėti ir nacionalinės strategijos skirtos kovai su organizuotu nusikalstamumu vis daugiau dėmesio skiria ir kibernetiniam nusikalstamumui. Tai yra svarbus elementas, kurį reikia atkreipti dėmesį. Na, kalbėjome apie uh, E, grėsmių vertinimą. Galbūt reikėtų pabrėžti Europol, Europolo vaidmenį vertinti grėsmės, e, remiantis kitų institucijų analizę. Ir tai turėtų būti dalis Europos politikos ciklo. Tuo ir baigsiu. Ačiū, ponia pirmininkė. Grazie a lei, dottor Tinė. Io adesso do la parola al... Ačiū. Dabar žodį suteiksiu pirmininkaujančiai valstybei. Daktaras Piteris Štauberis pasakys ir po to prasidės diskusijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami parlamentarai, pirmiausia, norėčiau padėkoti už galimybę kad pakvietėte mane kaip pininkaujančios valstybės atstovą. Pasistengsiu detaliau papasakoti apie mūsų darbus, kovojant su organizuotų nusikalstamumu. Norėčiau padėkoti poniai Alfano už pranešimą. Mes, kaip ir kiti anksčiau pasisakiusieji, manome, kad pranešimas yra labai išsamus kuriame yra pateikiama daug puikių pasiūlymų, kovojant su kovai su organizuotų nusikalstamumu, tam, kad e, ta kova taptų ES kova ir kad būtų užsibriežti prioritetai. Pasistengsiu trumpai, ponė pirmininkė, e, pasisakyti ir pristatysiu tik pagrindinius elementus, pagrindinius mūsų pirmininkavimo prioritetus šešiems mėnesiams. Pradžiai norėčiau pasakyti, pasakyti tai, apie ką kalbėjo ir ministras Pinti, vidaus reikalų ministras sausio mėnesį. Jis kalbėjo apie mūsų programą ir paminėjo, kad kova su organizuotu nusikalstamumu tampa Vengrijos pirmininkavimo programos vienu iš prioritetų ir tam yra eilė priežasčių. Pirmiausia, dėl to, kad tai yra tarptautinė problema, kuri veikia visus ir mes turime sukaupę patirties tarptautiniu mastu. Dar viena priežastis. Matėme, kad organizuotas nusikalstamumas yra vidaus saugumo aspektas, tačiau jam dėmesio nebuvo skiriama pakankamai. Na ir trečia priežastis. Mes manome, kad Krizė, po krizės matome, kad kovojant su organizuotų nusikalstamumu yra naudojamasi kitais metodais ir dėl to reikia rytai atsižvelgti. Na ir dar norėčiau akcentuoti keletą minčių, žingsnių, kuriems skirime daugiausiai dėmesio. Pirmiausia, neoficialus tarybos vidaus reikalų ministrų posėdis sausio 200 dieną Ponas Agiliaras Lopesas ten dalyvavo, jis pasisakė tenais. Ir per tą neoficialų posėdį nus, organizuotas nusikalstamumas buvo vienas iš darbo atvarkės punktų. Ministrai išklausė Europolo direktoriaus, taip pat išklausė Interpolo generalinio sekretoriaus pasisakymo ir Seki centro, kuris, kurio štabas yra Vengri, Budapešte, Vengrijoje, direktorius irgi pasisakė. Taigi buvo gauta naujausia informacija apie pastarąsias tendencijas ir po to vyko vaisingos diskusijos. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tų diskusijų išvadas. Ministrai sutarė, kad organizuotas nusikalstamumas yra dinamiškas reiškinys, dėl to reik, koreguojamos yra strategijos ir iš principo buvo e, pakeisti metodai reaguojant ir į, or, ir į ekonominę krizę. Pasikeitė ir pačios rinkos, ir organizuoti nusikaltėliai. Dabar turi mažiau galimybių rinkose, tačiau atsiveria kitos galimybės ir mes matome, kad iš principo tiesiog yra perskirstomos rinkos, rinkos, kurios yra pasio, pasiekiamos organizuotų nusikaltelių. Ministrai taip pat kalbėjosi apie įvairias kovos priemonės, kovos būdus. Buvo sutarta, kad reikalinga stiprinti informacijos mainus nacionalinio tarp tarp nacionaliniu, tarptautiniu mastu. Tarptinės agentūros tokios kaip Interpolas, Europolas, regioninės agentūros irgi turėtų bendradarbiauti kaip Serki centras. Taigi tokios agentūros centrai turėtų kur kas geriau bendradarbiauti. Ministrai taip pat e, sutarė dėl dalykų, kurie atsispindi ir pranešime būtent, kad pagrindinis kovos organizuotų nusikalstamumų elementas yra turto konfiskavimas ir į tai reikia atkreipti ypatingą dėmesį. Nacionalinės agentūros, kurios konfiskuoja turtą, turėtų būti labiau sustiprintos. Na ir galiausiai ministrai tikisi naujų požiūrių, šalia tradicinio požiūrio organizuotą nusikalstamumą. Tai yra daugia disciplininis požiūris, kuris egzistuoja įvairiose valstybėse narėse, kuris davė puikių rezultatų. Dėl to tokie metodai gali būti panaudojami ir ES mastu. Ir galbūt tai turėtų, ponė Alfano, atsispindėti ir jūsų pranešime. Dar, viena e, Vengrijos, dar vienas Vengrijos atliktas darbas pirmininkavimo metu. Mes sekame Belgijos pirmininkausios valstybės darbus tęsime Belgijos darbus ir praeitų metų lapkričio mėnesį e, buvo pasiekta tam tikrų sprendimų, patvirtintas politinis ciklas, kuris trunka dviejus metus, po to jis bus pratesiamas ketveriems metams Ir to ciklo metu bus nustatomi prioritetai kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Vengrija pirmininkaujanti valstybė dabar baigia to pirmą ciklo laikotarpį ir Europolas parengė OKTA pranešimą, Europos organizuoto nusikalstamumo vertinimo ataskaitą. Ir šios ataskaitos pagrindu mes parengsime išvadas birželio mėnesio tarybos posėdžiui. Ten atsispindės ateinančių dviejų metų prioritetai. Ir čia kalba eina ir apie operatyvinę veiklą, ir apie policijos veiklą. Tas darbas prasidėjo prieš kelias dienas ir jau, kaip sakiau, rengiame pasiūlymus birželio mėnesio tarybos posėdžiui. Dar vienas dalykas. Yra projekto grupė, kuri bus kozi dalis, bus pavaldi tarybos grupiai. Ir Vengrija jai e, vadovauja pastaruoju metu, Italija, Niderlandai, Belgija, Mintinė karalystė, Švedija, Suomija, Lenkija, Europos komisija ir Europolas taip pat prisideda prie darbo, yra tos grupės nariai. Ši projektinė grupė parengs vadovą, kuriame detaliai bus pristatytas tas daugia disciplinis požiūris, apie kurį kalbėjau anksčiau. Mes norime išvardyti geriausios praktikos pavyzdžius šioje srityje tam, kad e, ta informacija būtų prieinama policijai ir teismams, kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Norėtumėme išvardyti geriausios praktikos pavyzdžius kurie davė rezultatų. Kad valstybės narės turėtų parankę, parankų gerosios praktikos vadovą. Taigi, kaip sakiau, rengiant šį vadovą jau esame atlikę nemažai darbų ir tikimės jį pristatyti birželio, iki birželio mėnesio vadovų tarybos ta projekto, projektinė grupė dar vieną kartą susitiks ir tada jau vadovas bus gautinai parengtas ir projektinė grupė ir baigs savo darbą e, kartu su pirmininkavimo laikotarpiu. Bet mes tikimės, kad tas vadovas bus naudingas ateityje, tikimės, kad e, vyks testiniai e, darbai ir tas vadovas bus atnaujinamas mes su projektinės grupės nariais kalbėjome apie tai, kaip būtų galima tą vadovą atnaujinti ateityje. Taigi tiek būtų tokių svarbesnių prioritetų pirmininkavimo laikotarpiui. Ačiū už galimybę dar kartą ir labai šiltai norėčiau pasveikinti ponę Alfano parengus puikų pranešimą ir aišku, jeigu būtų klausimų, mielai juos atsakyčiau. Ačiū. Grazie a lei, dottor Sober. Adesso apriamo il dibattito. Ačiū pirmininkaujančios Vengrijos atstovams. Dabar prasidės debatai. debatai. Jekolito Krošeto, Ankis Borsolino ir kitos koleg kiti kolegos. L'onorevole Iacolino cede la, la parola. Ponas Iacolino. Tada panas Gročeto. No, io ho apprezzato molto la relazione che. Man Sonjos Alfano e, pranešimas labai patiko ir kitų prelegentų pranešimai taip pat buvo įdomus. Norėčiau sureaguoti į kai kurias mintis. Uh, 2009 m. Liepos 15 d. aš išsiunčiau laišką Europos parlamento pirmininkui Buzekui, e, prašydamas e, sukurti darbo grupę, kuri nagrinėtų kovos su mafija e, klausimus. Tačiau ši darbo grupė taip ir nebuvo sukurta tai e, vis dar yra pažadas, kurio nesilaikoma. Viskas kol kas yra tik popieriuje. Tuo tarpu tokios grupės veikla, e, vertinant e, organizuoto nusikalstamumo situaciją Europoje, būtų labai sveikintina. Tačiau vis dėlto ši iniciatyva uh, yra neįgyvendinti. 2011 m. Liepos 15 d. ponui Buzekui dar kartą parašysiu, pabrėždamas, kad darbo grupė turėjusi nagrinėti kovos su mafija klausimus vis dar nėra sukurta, tuo tarpu visos frakcijos šią iniciatyvą palaiko, tačiau dėl kažkokių priežasčių iniciatyva vis dar negyvendinta. Turime stengtis vengti klaidų. Neturime galvoti, kad mafijos problema Europoje atsirado todėl, kad Italijos mafija išplito po visą ES. Taip nėra. Situacija tokia, kad mafija tapo globaliu reiškiniu ir nebėra hierarchinių struktūrų tarptautinėme lygmenyje. Yra horizontalios struktūros, yra tam tikros sąsajos su įvairiomis mafijomis įvairiose valstybėse narėse, tų ryšių yra ir tarptautinėje plotmėje. Kalbant apie mafiją, turime kalbėti ne tik apie Andrangetą, Kozanostrą, Kamorą, Turime kalbėti apie Rusijos, Bulgarijos, Rumunijos, Albanijos, Kinijos mafijas, Nigerijos mafiją, Kolumbijos mafiją ir turime kalbėti apie šių mafijos organizacijų vaidmenį. Kokia yra pati didžiausia problema? Jei kalbame apie mafijos e, kitimą, turime nepamiršti vieno aspekto. Neturime kalbėti vien apie nu, organizuotą nusikalstamumą. Tarptaut dabartinis nusikalstamos veikos modelis, kuris yra stebimas Europoje ir pasaulyje, yra Kozanostros modelis. Tuo tarpu jau 150 metų kalbame apie organizuotą nusikalstamumą ir jis vis dar yra tas reiškinys. Kaip tas modelis atrodo? Ekonomikos, politikos, karo pramonės ir mafijos atstovai yra susiję. Pateiksiu pavyzdį. 2003 metais e, aš buvau mano miesto meras ir pradėjau kovą su mafija. Prieš tai jokios kovos nėra buvę tame mieste. Italijos policija sulaikė vieną Sicilijos, vieną Lietuvos mafijos atstovą. Mes e, kalbėjome apie jų sulaikymo planą. 2000 treč... šie žmonės, kuriuos mes apklausėme, pasakė, kad 2003 metais e, turės įvykti įvykis, kuris pakeis Sicilijos ir Lietuvos e, istoriją. Kas tuomet vyko? E, vyko vadovų susitikimas ir 2003 metais buvo priimtas sprendimas priimti Lietuvą į Europos Sąjungą. Vis dar kalbama apie organizuotą nusikalstamumą, tačiau neturėtume kalbėti tik apie nus, organizuotą nusikalstamumą. Jei stengiamės e, kovoti su mafija pasitelkiant Eurojustą, Europolą ir kitas organizacijas, tai reiškia, kad mes norime kovoti su nelegaliais migrantų srautais. Frontex jau puikiai pademonstravo, kaip vyksta ta kova. Turime uh, užtikrinti abipusį sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimą. Jei žurnalistas gauna informaciją iš savo šaltinių, jis dabar privalo tos šaltinius e, atskleisti. Tačiau nėra abipusio pripažinimo svarbiausių liudytojų srityje. Aš e, pavyzdžiui, duodu parodymus įvairiose svarbiose bylose, tačiau nesu apsaugotas. E, Belgija ir Prancūzija e, klausia manęs, ar man dar reikalinga apsauga ar ne. Aš turiu vis įrodinėti, kad man ir toliau ta apsauga reikalinga. Manau, kad būtent tokia situacija turi būti įtraukta ir į pranešimą. Reikia sukurti darbo grupę, ko, kuri e, nagrinėtų kovos su mafija klausimą. Ponas Jekolino, sutinku su daugeliu dalykų, kuriuos pasakė pane Alfano. Aš pozityviai žiūriu į jos pranešimo projektą, pritariu daugeliu dalykų, tačiau norėčiau pakomentuoti keletą dalykų. Be abejonės, Europos ir e, globalinės organizuoto nusikalstumo dimensijos reiškia, kad reikia europinių teisės aktų, kurie atitiktų uh, grėsmės lygį. Europa turi daryti daugiau. Būtent šioje srityje, atsižvelgdama į Lisabono sutartį ir turint galvoje Stokholmo programą ir siekiant bendradarbiavimo su trečiomis šalimis, kad galėtume sėkmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Pranešimas yra labai svarbus Reikia galvoti apie Kolumbijos narkotikų kartelius, prekybą žmonėmis, viduržėmė jūros baseiną, prekybą ginklais, neteisėtų Europos lėšų panaudojimu. Tai yra dalykai, kuriuos minėjo prieš tai kalbėjusysis. Yra daug ramščių kovojant su organizuotu nusikalstamumu, kurie yra numatyti Italijos teisėje. Italijos teisė yra labai moderni, avangardinė teisė. Tai jau prieš trejus metus tie Italijos teisės aktai sugriežtinti, tačiau mes ir juos jau tobuliname nuo 80-ojo e, dešimtmečio, tai turėtų būti pavyzdys kitiems. Reikia išieškoti neteisėtas organizuotų nusikaltelių pajamas. Reikia geriau organizuoti tų neteistų pajamų konfiskavimą. Reikia galvoti apie nuosprendžius. Mūsų įstatymas 41a turėtų e, susilaukti panašių nuostatų ir kitose jurisdikcijose. Kai kurios e, pranešimo dalis turėtų būti dar kartą panalizuotos Aišku, kad turime korumpuotų politikus, kuriais reikia kovoti. Yra politikų, kurie kovo, bendradavoja su mafija, tačiau yra politikų, kurie kovoja su mafija, tai taip pat reikia paminėti. Pranešime reikia sujungti kai kurios skyrius, galbūt 8 ir 9, dėl pajamų konfiskavimo, dėl nusikaltelių turto nusavinimo. Taip pat reikia kalbėti apie e, liudininkų apsaugą ir panašiai, čia yra gerai, kad tai yra paminėta pranešime. Ten, kur kalbame komitetą, turbūt nereikėtų kalbėti apie Italijos teisę. Nes e, šiaip jau sakėme, kad Italijos teisė yra pažangi. Na, reikia paminėti, kad komisijos kovos su sukčiavimo strategija turėtų būti tiesiama, reikia daugiau koordinacijos tarp Eurojusto, Europolo ir įvairių valstybių narių prokurorų, taip pat e, žvalgybos tarnybų. Jeigu nesikeisime informaciją tarp žvalgybos tarnybų ir nesikeisime gerą praktiką, tai toli nenueisime. Ir nemanau, kad jūsų paminėjim, presos paminėjimas yra tinkamas. Mes kalbame apie kovą su nusikalstamumu, Tačiau e, spaudos laisvės klausimas čia turbūt nėra labai svarbus. Taip pat, aišku, reikia kalbėti apie tai, kad vieši, viešos lėšos būtų naudojamos atsekamai. Taip pat jūs minite nusikaltimų apibrieštis. Italijos konstitucijos 27 straipsnis yra tam skirtas. Taip pat, kalbant apie Europos kaimynystės politiką, reikia prevencinių priemonių. Tikrai turime dirbti daugiau tą kryptimį, kaip jūs e, siūlote. Taip pat reikia, aš pritariu tai, kad paminėtos 7 metų konvencijos pasakmės Tai yra svarbus dalykai, gerai, kad jie paminėti. Na, aišku, kad reikia daug kalbėti apie korupciją, nes jį plinta. Mums reikia europinio požiūrio, europinės sistemos konfiskuojant nusikaltelių turtą. Na ir baigdamas daug greičiau negu panas Kročeta, tai pasakysiu, kad pakeitimams mums reikia šiek tiek daugiau laiko. Taigi aš norėčiau, kad mums būtų skirta laiko iki gegužės trečios dienos. Tai būtų visai gerai. Pranešimas yra sudėtingas ir mums reikia laiko parengti pakeitimus. E, jeigu kitos frakcijos pasisakys už kitokį sprendimą. Kągi, bet mes norime visi prisidėti ir kartu mums pavyktų parengti pranešimą, kuris būtų tinkamas ir iš tikrųjų padėtų kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Ačiū ponia Jekolino, ačiū už jūsų pasiūlymus. Toliau ponia Enskė. Thank you. Uh, uh, Alfano. Ačiū. Norėčiau pasveikinti ponę Alfano pirmiausia. Aš manau, kad šis klausimas yra vienas svarbesnių. Pirmiausia, jūs paaiškinote, kad šis pranešimas jums buvo kaip ir asmenis reikalas. Ir čia aš matau tam tikrų panašumų, nes man irgi tai yra asmenis dalykas, ne vien tik tai politinis ar tyriamasis objektas. Turiu omenyje Rusijos mafiją, Rusijos organizuotas nusikalstamas grupuotės. Jų ryšys su postkomunistinėmis valstybėmis yra labai stiprus. praeitais metais Vengrijoje, mano valstybėje, mes susidūrėme su korupcijos bylomis, atvejais, kai Rusijos mafija, Rusijos organizuotos nusikalstamos grupuotės, susiju, kurios buvo susijusios su postkomunistinių valstybių nusikalstamomis grupuotėmis ir veikė labai aukštų valstybinio politinių lygmenių. Taigi man uh, gyvenančiai postkomunistinėje valstybėje ši tema Rusijos, Rusijai, rusiškai kalbančių organizuotų grupuočių, nusikalstamų grupuočių tinklų e, problema yra labai svarbi. Tai yra man asmeniškai labai svarbus klausimas. Ir aš čia matau nemažai panašumų. Ir aš pagalvoju, aš galvoju, kad gal kokioje nors darbo grupėje ar kitų formatų e, būtų naudinga ir įdomu mums sistemingai panalizuoti tuos panašumus tarp e, maf mafijos grupuočių ir kokie yra jų skirtumai. Būtų įdomu pamatyti. Jūs taip pat e, teigiate, kad mafija išsikovojo pozicijas ir Europos Sąjungoje. Ir aš esu tikrai įsitikinusi, kad tokios mafijos grupuotės tikrai turime, turi neblogų pozicijų ES institucijose, gal net ir parlamente. Tai yra, yra labai svarbu išsiaiškinti. Ir norėčiau paklausti, kokiomis priemonėmis mes galėtumėme kovoti su tuo reiškiniu, kovoti konkrečiai su tarptautinių organizuotų nusikalstamų grupuočių infiltravimu į europinės institucijas. Ačiū. Grazie, Dėkoju, ponė Hankis. Ponė Porcelino. Ačiū. Nenoriu gal per ilgai kalbėti, nes aišku, ta tema yra labai įdomi visiems. Ir tikrai labai rimtai reikia bandyti spręsti šią problemą. Bet aš norėčiau paklausti apie metodus. Labai įvairiai yra kalbama apie organizuotą nusikalstamumą ir mafiją. Tai nėra tas pats. Žmonės maišo e, tuos dalykus. Mafija yra viena iš nusikalstamo, organizuoto nusikalstamumo rūšių. Ir Italija jau 150 metų kenčia nuo šio reiškinio. Mūsų valstybėje jau tiek laiko egzistuoja mafija. Ir mes kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, kuris primena mafijos veiklą. 82 metais tik tai baudžiamajame kodekse atsirado mafijos apibrėžimas, nors jau šimtmečius veikia mafija. Ir reikia išvelgti tuos skirtumus ir svarbu, kad žmonės suprastų, kad e, tai nėra tas pats dalykas. Ir aš tikrai labai nenorėčiau, kad Europoje būtų maišomi tie dalykai. Norime, kad žmonės suprastų, kas vyksta ir kad nemaišytų tų dviejų pavojingų realybių realijų. Mafijos stiliaus organizuotas nusikalstamumas veikia ir mūsų ekonomiką. Mafija specializuojasi, jie prisitaiko prie modernaus pasaulio. Bet turime pripažinti, kad mafijos stiliaus organizuotas nusikalstamumas yra kas, kažkas kitko. Tik pripažindami tuos skirtumus mes e, galėsime pritaikyti tinkamas priemonės. Ir aš džiaugiuosi, kad komisija taipogi pakomentavo kai kuriuos argumentus, kurie buvo pasiūlyti per pastarosius dviejus metus šioje kadencijoje. Ir galbūt žmonės galiausiai suprato, kad egzistuoja tos dvi skirtingos realijos. Mes, siciliečiai, labai nukentėję esame nuo tų realijų padarinių. Ir šiame komitete ypatingai siciliečiams rūpi šios problemos, bet aš manau, kad per štai šį pranešimą mes galime pateikti daugiau informacijos ir parodyti, kad parodyti, koks yra tas reiškinys, su kuriuo kovojame. Yra kalbančių, kad mafija yra pietų Italijos problema. Bet aš manau, kad iš patirties, iš skausmingos patirties žmonės suprato, kad tai tikrai nėra aktualu tik pietų Italijoje. Na, o dabar tą turi suvokti ir pati, ir visa Europa. Jeigu norime efektyvių, efektingų, veiksmingų bendrų priemonių, reikalinga pirmiausia suprasti, koks tai yra ryškinys. Negalime kalbėti apie organizuotą nusikalstamumą ir apie mafiją kaip apie tą patį dalyką. Taip, tai yra susiję dalykai, vienas sukelia kitą, bet tai yra dvi skirtingos realijos. Ačiū ponia Borselino. Na ir galiausiai ponas Bronsas. Ačiū. Pranešime teigiama, kad Lisabonos sutartis numato naujas galimybės ir priemonės kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Tačiau trumpai užsimenama, kad Europos integracija bent jau anksčiau sukūrė sąlygas organizuoto nusikalstamumo plitimui. Kalbama apie tai, kad neliko sienų, yra globalizacija, bet ignoruojamos kapitalo žmonių paslaugų judėjimas. Aišku, kur kas lengviau prekiauti žmonėmis, jeigu nėra sienų Šengeno erdvėje laisvas prekių judėjimas, leidžia nelegaliai prekiauti nelegaliomis prekiamis, narkotikais, e, ginklais ir taip pat legaliomis prekiamis. Kapitalo judėjimas leidžia plauti pinigus be jokių e, veiksmingų kliūčių. Na ir pranešime taip pat teigiame, kad kovojant su organizuotu nusikalstamumu mums reikia daugiau teisės aktų Europoje ir didesnės galios Europoje. Aš manau, kad nacionalinių sienų atkūrimas būtų didžiulis smūgis stambių nusikaltėlių organizacijoms. Tie, kurie pasisako už Europos integraciją, visada prisive, teigia, kad organizuotas nusikalstamumas yra grėsmė ir nori kovoti su tuo reiškiniu, didindami Europos galę per Eurojustą, Europolą, prokuratūrą ir Europos arešto orderį. Labai turiu tikslų klausimą. Buvo užsiminta apie mafijos infiltravimąsi į teisėtą verslo pasaulį. Ar visuomet Tai reiškia, kad kai mafija infiltruojasi ir toliau užsima nelegalią veiklą, galbūt yra įrodymų, kad ma mafijozai, norėdami pabėgti nuo tų organizacijų, pasinaudoja savo žaidimu ir pas, pasišalina iš neteisėtos veiklos ir įsitraukia į teisėtą verslą. Na ir nenorėčiau, kad mano negatyvūs tokie pasisakymai. Mestų šešėlį ant tikrai puikaus ponios Alfanė darbo ir ant jos narsos ir drąsos. Ačiū. Allora, io ringrazio tutti. Labai ačiū visiems kolegoms, visoms kolegijams. O dabar žodis suteikiamas ponui Aterijo, kad jis galėtų atsakyti į klausimus, o tada aš sureaguosiu kai kurių kolegų mintis. Taip, buvo pateiktas techninio pobūdžio klausimas susijęs su vieno teisėjo kovojusio prieš mafiją likimu. Buvo klausta apie aplinkybės ir kaip žmonės nepriklausantis mafijai bando užmėgsti ryšius su mafijos atstovais, nes jiems tai yra pelninga. Taip pat buvo pateikti klausimai, kaip atrodo ryšiai tarp mafijos ir politikos. Yra priimta įsigaliojusių teismo sprendimų šioje srityje. E, kalbant apie Andrangetą, apie Komorą, apie kitas mafijos e, formas. Jos remia politinės e, kampanijas ir kai rinkimai laimimi, daro spaudimą politikui. Taip pat mafija dalyvauja viešuosiuose pirkimuose, infiltruojasi į laimėjusios įmonės e, struktūras, taip pat e, mokami kyšiai, dalyjamos darbo vietos, užtikrinama socialinė ramybė tam tikroje įmonėje, kurią kontroliuoja mafija. Na kaip atrodo tie ryšiai? Tie ryšiai seniau buvo sudaryti iš trijų šalių - tai yra mafija, verslo atstovai arba įmonės ir politikos atstovai arba institucijų atstovai. Aš galėčiau išvardinti daug atvejų, tačiau jų yra tikrai daug. Noriu pabrėžti, kad Ši sąranga pasikeitė ir galima net pasakyti, kad ji pasikeitė labai, nes mafijos atstovai dabar jau nebeužmesga ryšių su įmonėmis, tačiau jie patys tapo įmonę. Kartais e, tas mafijos modelis e, būna ir dar paprastesnis. Mafijos atstovai e, yra ne tik įmonių vadovai, tačiau jie tampa ir politikais. Aš e, necituosiu jokių žinomų visiems turbūt atvejų, nes e, gal mane netaip suprasite, tačiau Francesco Capanella, pavyzdžiui, daug pasakė savo pasisakymuose. Jis teigė, kad e, jis yra įmonės atstovas, jis yra banko vadovas, jis e, padėjo plauti pinigus Kozanostrai, taip pat jis yra Vilabate tarybos narys Palermo provincijoje. Taigi jis, būdamas verslininku, turi ryšius su politikais regioninėme lygmenyje ir nacionalinėme lygmenyje. Uh, Taigi į jūsų klausimą galima atsakyti labai paprastai. Turite turėti omenyje tai, kad mafija yra visame kame, jai nereikia užmėgsti jokių specifinių santykių. Ji tiesiog gali kontroliuoti visą šalį ir e, visą visuomenę. Labai ačiū ponui um, Altieri, prieš atsakydama į klausimą noriu pasakyti štai ką. Jei šešėliniai pranešėjai sutiktų, e, tai 19 dieną 14.30 susitiksime čia ir tada sutarsime dėl pakeitimo pateikimo terminų. Dėl pono Kročeto pastabų. Kai rašiai laišką parlamento pirmininkui, aš pasirašiau tame laiške. Taip pat aš panui Buzekui išsiunčiau dar vieną raštą, kuriame kalbėjau apie tai, kad darbo grupė skirta kovos su mafija klausimams būtų labai svarbi. Jos sudėtyje galėtų būti ne tik Europos parlamento nariai, tačiau ir prokuratūrų, policijos atstovai. Visi tie žmonės, kurie savo kasdieninėme gyvenime kovoja su mafija. Ponas daktaras Tiniai. kalbėjo apie tai, kad turėtume e, žengti labai aišku žingsnį reikalaudami tokios darbo grupės teigimo. Reaguodama į pono Jekolino klausimą, aš e, manau, kad e, kovos prieš mafiją teisės aktai priimti Italijoje galėtų tapti pavyzdžiui kitoms ES valstybėms narėms. Manau, kad galima diskutuoti apie tai, mes galime eksportuoti tuos itališkus teisės aktus, tačiau yra tam tikrų aspektų, kurių negalima pamiršti. Dėl 41 A įstatymo ir griežtų sankcijų. Aš suprantu tuos kolegas, kurie nesusidūrė su Italijos mafija. Jiems Italijos mafija yra kaip folkloras. Praėjusią savaitę vyko klausimai ir kolega iš Austrijos pasakė, kad daugelie valstybių narių, tame tarpe ir Austrijoje, mafija vertinama kaip seniena, kaip folkloras. Mes dabar stengiamės sukurti kovos prieš mafiją pagrindus, tai yra istorinis momentas. Norime sukurti tokias sąlygas, kurios leistų visiems ieškoti kovos taisyklių, numatyti finansavimo šaltinę, šaltinius. Šiandien buvo kalbėta apie katastrofą Duisburge ir it Italijos, Kalabrijos prokurorai paprašė, kad būtų padarytos, padaryti poėmiai Italijos restorane Vokietijoje. Tačiau Vokietijos prokurorai nepritarė tokiai minčiai, tik dėl to, kad Vokietijos prokurorai nebuvo susipažinę su Italijos teisės aktais. E, ir to pasiekoje poėmiai tame restorane nebuvo suorganizuoti. Turime kalbėti apie teisinę pagalbą įvairiose valstybėse narėse. Ir tai yra labai svarbu. Aš visiškai pritariu tam, kad turime siūsti labai aišku signalą, kalbėti apie griežtas sankcijas. E, tai ir numato 41 A straipsnis. Turime užtikrinti, kad nuteistieji nebeturėtų jokios galimybės užmėgsti e, ryšius ar palaikyti e, ryšius su išore. Kalbant apie žiniasklaidą, aišku, turime laisvą žiniasklaidą, tačiau turime užtikrinti, kad e, mafija neturėtų įbauginti E, žiniasklaidos atstovų. Pavyzdžiui, Italijoje aštuoni žurnalistai buvo nužudyti mafijos rankomis. Tokia yra politinė realybė. Aštuoni žurnalistai buvo nužudyti mafijos ne Kolumbijoje, ne Venezueloje, tačiau Italijoje, Ispanijoje. Paskutinė, e, paskutinis nužudytas žurnalistas buvo mano tėvas. Tokia yra realybė. Dėl Ankis pastabos apie Rusijos mafiją. Yra pranešimas apie Kaltanizitą kalbame, kad 40 e, procentų valstybinių įmonių, 60 procentų valstybinių įmonių, 20 procentų bankų, 70 procentų visos veiklos Rusijoje yra kontroliuojama mafijos arba e, organizuotų grupuočių. Verslo santykiai didžiuosiuose Rusijos miestuose yra kontroliuojami nusikaltėlių. 450 parlamento narių yra Rusijos parlamente ir labai didelis, labai daug politikų asistentų buvo nužudyti, kai jie bandė kovoti prieš organizuotą nusikalstamumą. Tai rodo, kad vis dėlto galima bandyti tam tikrą įtaką tai geopolitiniai, geoekonominiai sąrangai. kovojama Italijoje, kovojama kitose valstybėse narėse. Manau, kad tikiuosi, kad bus tikrai sukurta ta darbo grupė e, skirta e, kovai su mafija ir galbūt tos darbo grupės rėmose galėsime panagrinėti jūsų užduotus klausimus. Atsakydama į rytos e, klausimus, e, manau, kad reikia skirti, kas yra organizuotas nusikalstamumas, kas yra mafija. Prieš pusantrų metų Europos komisija pateikė savo pasiūlymą uh, Tačiau pasiūlymas buvo atmestas. Labai sudėtinga buvo dėrėtis. Neturime kalbėti apie nusikaltimus, turime kalbėti apie organizuotą nusikalstamumą. Aišku, galime kalbėti apie smul, smulkę or, nusikalstamą veiką. Tačiau mafijos struktūros yra labai sudėtingos ir su jomis kovoti reikia visai kitokiais būdais, taikant visiškai kitokias priemonės. Aš tikiuosi, kad mano pranešimas leis e, trenkti antausi mūsų kolegoms, gal jie atsibus, gal jie supras, kad reikia pradėti kovą mes e, lik dar iki vakar buvo tokia situacija, kad parlamentas nebuvo išreiškęs jokios pozicijos dėl e, organizuoto nusikalstamumo ar e, tokio organizuoto nusikalstamumo, kur, kuriame yra taikomos mafijos struktūros. Manau, kad mes neturėtume grįžti atgal, turime drąsiai žvelgti į ateitį, nes visi susidarėme su ta realybė, su kuria susidurėme. Nėra ne vienos valstybės narės, kuri nesusidurtų su šiomis problemomis. Ir nėra ne vienos valstybės narės, kuri galėtų užmerkti akis, tarsi tos problemos nebūtų. Turime nepamiršti ir mūsų piliečių poreikių Mes e, išklausėme Švedijos e, policijos e, vyriausiai policijos komisarą. Tačiau jis kalbėjo, kad Švedijoje mafijos nėra. Manau, kad svarbiausia pripažinti, kokia yra realybė. Tuo tarpu šiam policijos komisarui pripažinti, kad mafijos nėra, turbūt reiškia pralaimėjimą. Uh, Tačiau neturėtume e, nuvertinti mafijos poveikio. Noriu padėkoti visiems už jūsų mintis, lauksiu jūsų pakeitimų ir aš tikiuosi, kad mūsų e, e, darbas reikš ir padėka tiems, kurie prarado savo gyvybės kovoje. Ačiū. Ringraziamo tutti i contributi che sono stati fatti, ringraziamo. Labai ačiū, ponė Alfano. Jūs puikiai padirbėjote. Dėkoju visiems dalyvavusiems diskusijoje, ponui Altieri, kovos su mafija prokurorui. Na, o kai dėl pakeitimų. tai jie bus teikiami pagal grafiką, kurį pasiūlys ponia Alfano. Taigi laikysimės jos pasiūlymų. Ačiū, perėmėme prie kito darbo tvarkės klausimo. siamo un po' in ritardo. Then. <laughs> If you please, we're following, following to point 11. Periname prie 11 klausimo Europos Sąjungos vidaus saugumo strategija. Mūsų pranešėja yra Rita Barcelino. Dabar turėtume apsvarstyti darbo dokumentą. Turime nedaugiau kaip 30 minučių, nes kaip paprastai vėluojame. Nes po 30 minučių turėsime keistis nuomonėmis mm, apie darbo dokumentą, parengtą savo iniciatyvą, skirtą Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijai. Išklausysime pranešėjus, po to išklausysime komisijos ir pirmininkaujančios valstybės atstovo. Prašom, ponė Barcelino. Ačiū pirminkė, noriu atsiprašyti, bet dėl sveikatos priežasčių iki šiandien turėjau atidėti dviejų darbo dokumentų pristatymą. Taigi ačiū, kad buvote man tokie malonus. Pirmiausia, preliminarus komentaras. Man atrodo, kad žodis saugumas ir saugumas nieko nereiškia, jeigu kartu su nenaudojamas e, žodis solidarumas. Saugumo darbuotojai nieko nepasieks, jeigu jie vieni turės dirbti Europoje. Matome, kad valstybės narės šiuo metu turi vis, visko doroti, susidoroti e, pavieniui, trūksta sudėlėrumo. Ir mano trijose dokumentuose kalbama apie ES kompetencijų plėtojimą, kai kalbama apie saugumą. Nėra reikalo kalbėti apie naujas galės, naujas priemonės, jeigu neįvertinsi, kas jau yra, ką jau turime. Taigi dokumente išeities taškas yra rezumė apie tai, kokias jau turime galės saugumo srityje. Na, o pasiūlymai bus pranešime E, pagal grafiką pranešimą turiu pateikti birželio mėnesį. Europos veiksmai saugumo srityje yra pastarojo meto įvykių vaisius. Ir e, sutartise viešas saugumas neturėjo būti Europos kompetencija. Tai turėjo būti nacionalinio suvereniteto dalis. Tačiau pirmasis sėkmingas bendradavimas nuo 1995 metų, kai buvo pasirašyta Šengeno sutartis, prisidėjo prie daus rinkos kūrimo. Šengeno susitarimas padėjo pagrindus ES politikai vizų, kovos su nelegalia migracija srityje ir teismų bendradarbiavime. Ir Šengeno evoliucija reiškia, kad Šengeno zono šalis įpareigotos pasitikėti pasienio šalimis, tomis šalimis, kurios turi išorinės sienas ir taip e, saugo e, Europos Sąjungą. Taip kūrėme solidarumus ir tarpusavą priklausomybę. O Šengeno bendradarbiavimas po Maastrichto sutarties ir Amsterdamo sutarčių pasirašymų tapo pažangos e, laisvės saugumo ir saugumo srityje varikliai. Na, aišku, svarbiausias tikslas yra užtikrinti taiką tarp žmonių ir tautų Europoje. Antras tikslas yra e, užtikrinti saugumą. Tačiau tai yra e, nuolat vykstantis darbas, e, tos saugios erdvės kūrimas. Taip pat turime turėti galvoje, kad kiekviena valstybė narė turi skirtingas tradicijas, institucinės tradicijas ir tai dažnai susijęs su šimtais metų nacionalinės patirties. Manau, kad svarbus žingsnis buvo Tamperės programa paskelbta 22 metais, kuri dar aiškiau parodė, kad labai skirtingai valstybės narės žiūri ir į kovą su narkotikų prekyba, ginklų prekyba ar žmonių prekyba. Po to, aišku, susidūrėme su rugsėjo 11-osios įvykiais ir tai parodė, kad Be bendradavimo tarp valstybių reikia ES strategijos, kuri papildytų kiekvienos valstybės narės saugumo strategiją. Tam reikia jo strateginių taisyklių ir, tais, ir priemonių Europos lygmenių kūrimo. Tais pačiais metais visos valstybės narės pritarė nemenkam ES galių persvarstymui saugumo srityje. Na, o dabar su įsigaliojus Lisabonos sutračiai, tai dabar netaip jau didelio noro yra peržiūrėti vėl tas galės saugumo srityje. Taigi tos skirtingi požiūriai, kai kalbama apie vidaus saugumą ir išorės saugumą, kelia gana nemažai problemų, kuriant priemonės ir strategiją ypač turint galvoje įvairių valstybių narių teisinę patirtį, ypač kai kalbama apie terorizmo grėsmę. Lisabono sutartis ir Stokholmo programa sutikė ES daugiau galių ir priemonių, kurios yra būtinos, kad galėtume padėti valstybėms narėms stiprinti viešai saugumą. Tuo pat metu yra aišku, kad yra trys pilkosios zonos, kur labai sunku apibrėžti bendrą vidaus saugumo strategiją. Aš kalbu apie ryšį tarp vidaus ir išorės saugumo, po to ryšys tarp vidaus saugumo europinių ir nacionalinių lygmenių ir trečia ryšiai tarp institucijų, ypač parlamento ir tarybos. Pirmiausia, kai kalbam apie saugumą ir gynybą, gynybą tai Lisabonos sutartis išlaiko specialų režimą, pagal kurį, kai kalbam apie saugumą ir gynybą, neįmanoma patvirtinti teisę kuros aktų, o tarptautiniai susitarimai neturi tos pačios veikimo ardvės, kaip susitarimai e, patvirtinti tarp valstybių narių, kai kalbam apie bendradavimą brandolinių, ne, kriminalinių procedūrų e, srityje. Lisabono sutartis suteikia ES teisę būti informuotai apie tarptautinės darybas. Parlamentas turi galę patvirtinti ir atmesti tarptautinius susitarimus, taigi jie yra ES išorės projekcija ir juos reikia koordinuoti pagal įprastinę teisėkuros procedūrą, pagal ES politiką taikoma taikinę imigracijos, duomenų apsaugos, terorizmo srityse. Tai yra vidaus galios, kurios užtikrina e, tai, kaip turi atrodyti išorės e, aspektai, priešingai nuo to, kaip sako kartais taryba. Taigi bendradavimas tarp parlamento, lybė komiteto ir tarybos yra labai svarbus. Dar viena pilkoji zona yra ryšys tarp vidaus saugumo valstybės narėse ir vidaus saugumo Europos Sąjungoje. Po Lisabonos sutarties vidaus saugumos politika Europos Sąjungoje yra Europos politika. Ir jai turi būti taikomi principai, kuriuos tvirtino Teisingumo teismas jau dešimtmečius. Tai yra Europinė teisė turi viršenybę virš e, Europos e, valstybių narių teisės. O kalbant apie viešąjį saugumą, tai reikia laikytis principų uždėstytų pagrindinių teisų hartijoje. Taigi labai svarbu, kad Europos teisė, kurios institucijos laikytųsi subsidiarumo ir proporcingumo principų, kad būtų galima išvengti bylų iš valstybių narių pusės. Išdėstama Stokholmo programą Europos taryba paskelbė daug ambicingų tinkslų, aiškiai nepasakydama, kaip bus pasidarytas darbas tarp sąjungos ir valstybių narių. Dėl grėsmės vidaus saugumui komisija yra pateikusi cirkuliarinę strategiją, kuri traukia institucijos valstybės narės, agentūras, pavyzdžiui, Europolą, Eurojustą ir Frontexą. Ir koordinuojant Kauzį vidaus saugumo komitetui, kuris sukurtas pagal 21 sutarties straipsnį. Tokia procedūra turėtų leisti daugiau dėmesio skirti veiksmams, kurie reikalingi ES lygmenių, užtikrinant geresnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių administracijų arba užtikrinant, kad iniciatyvos vykdomos būtų ES lygmenių. Ir čia galime grįžti prie mano pasiūlymų na, pranešime, kurį pateiksiu birželio mėnesį. Mums reikia visų pirma žinoti, kokio dydžio grėsmės yra vidaus saugumo ir kiek yra veiksmingos mūsų vidaus saugumo priemonės. Paskutinis klausimas yra susijęs tarp ES institucijų. Labai nerima kelia tai, kad komisija ir taryba ignoruoja Europos parlamento vaidmenį ir nacionalinių parlamentų vaidmenį apibrėžiant vidaus saugumo strategiją. Neįtikėtina, bet svarbiausi strateginiai dokumentai, kurie kol kas patvirtinti Europos taryboje ir komisijoje, tiesiog ignoruoja Europos parlamento egzistavimą. Galbūt tai galėjo kelti, e, gal kiek kėlė nuostabą anksčiau iki Lisabonos sutarties įgaliojimo, tačiau dabar tai kelia dar didesnį, didesnį nuostabą. Kaip galima reikalauti, kad parlamentas veiktų kaip vienas iš teisėk, viena iš teisėkuros institucijų vyrose srityse, kai mes negauname informacijos, tą informaciją gauname iš presos. Taigi šiandien aš pateikiu Jums du, du darbo dokumentus, kur įvertinu dabartinę būseną, dabartinę būklę. Tačiau nuo rydienos su kolegomis būsiu pasirengusi dirbti kartu, artimiausiamis dienomis susitiksiu su kitų frakcijų šešėlinės pranešėjais ir e, su visais, kas nori prisidėti prie pranešimo rengimo. Pavyzdžiui, teisėjai, žmonės e, valstybės narėse, kurie atsakingi už saugumą, nacionaliniai parlamentai, agentūros, Eurojustas, Europolas, Frontexas ir Kozi. Na ir pagaliau Pasinaudodama tuo, kad čia dalyvavo komisijos atstovas, norėčiau užduoti klausimą, kuris turėtų būti vidaus e, strategijos tiks pagrindas. Mes kalbame apie Europos atsparumą krizėms. Ką komisija turi galvoje, sakydama atsparumas? Jūs kalbate apie grėsmių vertinimą. Na, komisija vykdo grėsmių vertinimą. Ar ne? jeigu viskas atitenka valstybės narėms, tai kaip jūs padidinsite, padidinsite tą atsparumą? Tiek šiandien. Toliau renksime pranešimą, renksime susitikimą su nacionaliniais parlamentais gruodžio, e, rugsėjo mėnesį. Man atrodo, svarbu susitikti su nacionaliniais parlamentais, turint galvoje jų vaidmenį nuo Lisabonos sarties įsigaliojimo. Taigi tiek. Tikiuosi, nekalbėjau per daug ilgai. Ačiū, ponė Barcelino. Pirmiausia, prieš pradėdami diskusiją išklausysime komisijos ir tarybos. Mes vėluojame ir dar vienas klausimas mums yra likęs. Komisija. Nunes Dalmeida. Ponas Almeida. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Borselino. Pirmiausia pasakysiu, kad komisijos vidaus saugumo strategija numato 41 veiksmą, kurie komisijos yra laikomi prioritetiniais per ateinančius metus. Taigi tame dokumente yra dėmesys skiriamas esminiams dalykams ir nėra kalbama apie institucijų realijas. Taigi mes tikrai neketinome įžeisti parlamento ar sumenkinti naujo jo vaidmens numatyto Lisabono sutartyje, tiesiog išvardindami komisijos prioritetinius veiksmus. Komisija, aišku, supranta, kad Lisabono sutartis dabar yra realybė ir komisija mielai pasirengusi taikyti šią sutartį ir dirbti su parlamentu, kuriant strategiją, numatant prioritetus. Ir mielai išklausytumėme parlamento nuomonės apie penkias, penkis antraštinius tikslus ir tas keturi, tą 41 veiksmą. Ir poniai Borselino galėčiau pasakyti, kad yra penki strateginiai tikslai, kur ES gali sukurti pridėtinės vertės, užtikrinant vidinį saugumą. Kiekvienas iš tų tikslų yra lydimas eilės veiksmų, jau daug dalykų vyksta, yra planuojama nacionalinio ES lygmenių, taigi mes e, pasiliekame tai, kas yra nepadaryta. Pirmasis tikslas - išardyti tarptautinio nusikalstamumo tinklus. Pirmame tiksle kalbama apie rimtus organizuotus nusikaltimus, kurie per pastarąjį dešimtmetį išaugo labai smarkiai teritorinė prasme. Tūkstančiai žmonių sąmoningai ir nesąmoningai yra paveikiami milijonai eurų yra prarandama ekonomikoje kasmet ir nusikalstama veikla diversifikėja. Kibernetiniai nusikaltimai, tos tie ekonomikos sektoriai, kur sunku susekti nusikalstamą veiką. Ir mūsų veiksmai bus, bus sutelkti ties gebėjimų kūrimu ir teisėsaugos bei teismų institucijų sustiprinimu. Kovoje su nu- nusikalteliais taip pat siūlome apginti ekonomiką nuo nusikaltelių infiltravimo ir konfiskuoti nusikaltėlių turtą, jį sugražinti į teisinę ekonomiką. Norime, norime suteikti naują impulsą ir numatyti naujų veiksmų šalia tradicinių kovos su nusikaltimais veiksmų, pritaikant administracinius požiūrius, kurie yra veiksmingi ir labai aktualūs ekonominės krizės metu. Antras dalykas, antras tikslas - užkirsti kelią terorizmui ir spręs, spręsti radikalizavimo ir verbavimo problemas. Tarptautinis terorizmas auga, evoliucionuoja ir dėl to labai svarbu išlikti budriems ir panaudoti visas priemonės kovoje su terorizmu ir kitose saugumo srityse. Keletas svarbių veiklų buvo pradėta komisijos, stiprinant bendradarbiavimą tarp ES ir valstybių narių, pilietinės visuomenės ir kitų viešų privačių partnerių, tokių kaip kovoti su piknaudžiavimu internetu, kovoti su radikalizavimu, pradėti europinę programą, e, kuriant kritinę infrastruktūrą. Na ir kalbant apie kovą su radikalizavimu, buvo parengtas pare, komunikate, reikalaujama, kad būtų kartu su regionų komitetu sukurtas ES kovos su radikaliz, radikalizėjimu tinklas. Trečias tikslas - kibernetiniai nusikaltimai, kova su jais. Kibernetiniai išpoliai, kibernetiniai nusikaltimai smarkiai evoliucionuoja, tampa pasaulinė problema, atneša daug finansinių padarinių piliečiams, verslo įmonėms ir kelia grėsmę valstybei ir kritiniai infrastruktūrai. Mes manome, kad ES turi pastelti turimus gebėjimus ir ekspertinės žinias, stebėti, vertinti ir tirti kibernetinių nusikaltimų e, situaciją centre, privatus sektorius turi numatyti galimybę leisti piliečiams save apsisaugoti labiau, apsaugoti labiau nuo kibernetinių nusikaltimų, tą, tą turi daryti ir viešasis sektorius. Dėl to e, turime kalbėti su teisėsaugos institucijomis, e, interneto tiekėjais, e, kitomis organizacijomis. Ketvirtas tikslas - sustiprinti saugumą per geresnį sienų valdymą. Dažnai pasitaiko, kad tie patys asmenys yra atsakingi už narkotikų priekybą ir priekybą žmonėmis per ES išorės sienas. Dėl šios priežasties komisijos politikos dokumente siekiama sukurti kova, kovos su organizuotų nusikalstamumu planus, juos suderinant su kova su nelegaliais imigrantais. Tam tikri veiksmai buvo numatyti prie išorės sienų, e, buvo kalbama apie žmonių ir prekių keliamą e, grėsmę komunikate teikiami pasiūlymai, kaip būtų galima užpildyti esamas spragas, sustiprinti bendradarbiavimą ir veiksmų koordinavimą tarp kompetitingų institucijų dirbančių pasieniuose. Penktasis tikslas, ponia Borselino, čia ir uždavė klausimą dėl to, kaip būtų galima sustiprinti Europos atsparumą krizėms ir nelaimingiams atsitikimams. Pagrindinis tikslas yra sustiprinti mūsų atsparumą bet kokioms krizėms, ar tai būtų gaivalinės nelaimės, ar žmogaus sukeltos nelaimės, ar teroristų išpoliai. Siekėme to per kelias iniciatyvas, sukūrę, sukurtę, sukūrę rizikos ir grėsmės vertinimo gebėjimus, taip pat kuriant tam tikrus informacinius centrus, tam, kad gebėjimai būtų matomesni ir lankstesni, reaguojant į nelaimingus atsitikimus. Ir komisija ketina, kaip siūlė ir ponia Boselinė, žmonių, žmogaus sukeltas rizikas irgi įtraukti į politikos formavimą. Tai būtų tolesnis žingsnis, bandant sustiprinti komisijos pozicijas vidaus teisingumo srityje. Ir tikrai komisija neketina įsitraukti ir uh, neketina trukdyti teisės saugos institucijų darbui. Teisės saugos institucijos dirbs valstybėse narėse, padedant Europolui. Na, o komisija mano, kad reikalingi rizikos vertinimo gebėjimai politiniais tikslais, kurie būtų tolesnis žingsnis, kuriant saugumo žemėlapį Europoje remiantis pasitikėjimu ir bendradarbiavimu tarp visų nacionalinių veikėjų. Žinau, kad Laiko turime nedaug. Tikiuosi, kad neviršijau kalbėjimų skirto laiko. Kita kartą bandysiu kalbėti trumpiau. Ačiū. Atsakysiu klausimus. We thank you. We thank you, Mr. Nunes Almeida. Ačiū. Turime turėti omenyje, kad 12.30 baigsis Libė komiteto rytinis posėdis. Ar pirmininkaujančios Vengrijos atstovai norėtų sureaguoti? Na kur, kas anam sėpant. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Barcelino. Pirmininkaujančios Vengrijos vardu mes remiame šį pranešimo projektą. Mes Tikimės, kad šį dokumentą bus pasiseks pabaigti laiku. Trumpai noriu sureaguoti į keletą dalykų. Pirmiausia, pirmininkaujanti Vengrija nuolat bendrauja su parlamentu ir pirmininku Buzeku, pasiekta pažangos Šengeno e, erdvės prisijungimo srityje dėl skaidrumo. Kai Pirmininkanti Vengrija sužinojo, kad ponia Barzalino rengs šį pranešimą. Aš pabandžiau susitikti su ją asmeniškai ir vasario mėnesio pradžioje patikinau, kad mes tenksimės padėti jai, kaip galėdami, ir aš nuolat tai kartoju. Taip pat pasakiau, kad Kristina Berta, tai yra Kozi komiteto pirmininkė taip pat yra pasirengusi atvykti į Libę komitetą ir supažindinti šį komitetą su vidaus saugumo komiteto veikla. Aš pasirengęs teikti Jums e, informaciją. Beje, aš esu pirmininko pavaduotojas ir kozi komitetas čia jūsų komitete atstovaujamas asmeniškai tarsi. Kita pastaba. Dėl 72 sutarties dėl ES veikimo straipsnio viešosios tvarkos ir vidaus saugumo bei valstybių narių kompetencijų. Lisabonos sutartis nepakeitė šios ryties ir pagrindinė e, kozių komiteto veikla tai yra koordinuoti skirtingų valstybių narių padalinių tarpusavio bendradarbiavimą. tai nereiš, e, įsigalios Lisabono sutartis nenumato jokių teisės aktų leidimų kompetencijų parlamentui papildomų šioje srityje. Nuo 2000 2014 metų gruodžio pirmos dienos keisis kompetencijos e, priimant teisėkuros aktus šioje srityje. Teikiami teisės aktai turės atitikti ES teisės aktus teismas nebegalės teikti savo nuomonės e, šio klausimo. 2010 metais komisija parengė komunikatą dėl vidaus strategijų ir taryba teigiamai įvertino šį komisijos pasiūlymą. Vasario 23 dieną tai atsispindi ir tarybos išvadose. Pranešimas dėl vidaus saugumo strategijos bus e, perdotas parlamentui šių metų pabaigoje. Aš manau, kad e, tai svarbus žingsnis pirmin siekiant padidinti skaidrumą. Dar kartą ačiū už suteiktą progą e, išsakyti savo mintis. Aš tikiuosi, kad mes dar nekartą susitiksime rengdami e, ir derindami dokumentą. Ačiū. Dabar ponas Enkis nori paklau, paklausti, gal jūs galėtumėte kalbėti trumpiau, nes reikės aptarti ir ponios Seračianį e, e, pranešimą. Pone Hankis, jums žodis, bet gal galite kalbėti kaip galima trumpiau. Thank you. Uh, first, uh, I didn't know. Ačiū. Aš e, nežinojau kai kurių faktų, todėl dabar norėčiau padėkoti poniai Barsalino už jos informaciją. Aš esu susirinko situaciją, nežinau ką daryti, nes kaip šešėlinė pranešėja. Turiu daug ką pasakyti. Iš tikrųjų norėjau išdėstai dešimt e, įvairių dalykų, tačiau kadangi neturiu laiko, labai trumpai galiu išdėsti tas problemas darbo dokumentai pirmas ir antras yra labai naudingi, kur pateikiama bendrosios saugumo e, politikos struktūra ir istorija. Problema su tomis dalimis yra ta, kad nors darbo dokumentuose nekalbama konkrečiau apie komisijos ataskaitą, kuri yra mums svarbiausia šioje temoje. Taigi problema yra ta, kad jį, tai susijusi ne su pačia, pačiu darbo dokumentu, tai galbūt su trečia dalimi Tačiau trūksta tarptautinės komisijos, tarptautinės saugumo strategijos paminėjimo. Trečioji dalis man yra per daug emocionali, politiška ir netokia konkreti. Tačiau mūsų nuomonės skiriasi turbūt natūralu. Na, neturiu e, laiko detaliau kalbėti apie tos dalykus, kurių man trūksta. Ir savo pakeitimas aš savo nuomonę išdėstysiu detaliau. Na, reikia išreikšti iš tikrųjų labai trumpai. Pone Jakolino, labai prašom trumpai. Tikrai kalbėsiu labai trumpai. Manau, kad išeities taškas šie du darbo dokumentai yra geras. Tai yra geras pagrindas. Ir akivaizdu, kad finansinis klausimas susijęs su solidarumo klausimu turės būti analizuotas konkrečiau. Kaip matome, yra didelė spraga tarp parlamento išvadų dėl migracijos srautų, kurie paliečia Italiją ir Maltą šiuo metu ir to, ką valstybės narės daro. Spraga didžiulė. Ir paskutinis dalykas, mums reikia daugiau koordinavimo rengiant šį dokumentą ir prieš tai aptartą dokumentą, kurį rengia pona Alfano. Abi, abu yra susiję su organizuotų nusikalstamumu, terorizmu, išorės grėsmėmis Todėl reikėtų, kad abi pranešėjos daugiau bendradarbiautų. Jau baigiau. Ačiū, kad taip trumpai. Pone Jakolino. Pone Barsalino. Dvi sekundės. 30 sekundžių. pateiksiu pranešimo projektą, bet kol kas diskusija buvo labai trumpa. Aš esu tikrai pasirengusi, pasirengusi dirbti kartu su kitais bendradauti su visais išsakytomis problemomis. Čia tik pradžia. Ir, žinoma, pranešimo projekte atsižvelgsiu į tai, ką jūs sakėte. O dėl darbo su Sonja Alfano terorizmo klausimais, žinoma, tai abu pranešimai papildo vienas kitą. Jie abu yra skirti platesniam požiūriui į vidaus saugumą ir aišku, kad atidžiai apie tai pagalvosime. Ačiū visiems už na, pasisakymus. Ačiū, ponė Barcelina, ačiū tarybai komisijai. Tai buvo pirma diskusija apie darbinį dokumentą. Dėkuoju visiems. Dvyliktasis klausimas. Tai yra Kroatijos Respublikos dalyvavimas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centro veikloje. Kolegė Dabora Sarakijanė yra pranešėja. Projekta, e, pranešimas skirtas Kroatijos dalyvavimui Europos narkomanijos ir narkotikų stebėsinos centro veikloje. Noriu priminti, kad terminas pakeitimams yra rydiena, balandžio 13 vidurdienis. Libė komitete dėl rekomendacijos būtų balsuojama gegužės antrą dieną. Taigi, mūsų pranešėja, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai pakalbėsiu. Kaip sakėte, tai yra rezoliucijos projektas dėl susitarimo tarp ES ir Kroatijos Respublikos dėl dalyvavimo, Kroatijos Respublikos dalyvavo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro veikloje. Šis centras, kaip žinote, dirba Lisabonoje. 93 metų vasario mėnesį reglamentu jis buvo įsteigtas. E, tiesiog yra renkama informacija apie narkotikus, narkomaniją ir ta informacija yra skleidžiama visoje ES tam, kad valstybės narės galėtų kovoti su visais narkotikų priekybos narkomanijos reiškiniais. Ir Kroatija pakvietėme įstoti, prisijungti penktaisiais metais, šeštaisiais metais buvo pradėtos dėrybos, dėrybos baigėsi pozityviai ir devintų metų Liepos mėnesį jos buvo baigtos. Na ir galiausiai sustarimas buvo peržiūrėtas, kadangi svarbu, kad jis būtų suderintas su ES veikimo sutartimi ir galiausiai buvo patvirtintas ES ir Kroatijos 2009 m. rugsėjo 22 d. Kodėl svarbu, kad Kroatija prisijungtų prie šio centro? Dėl to, kad Kroatija yra tranzitinis maršrutas, gamybinė šalis jungianti su vartojančiomis šalimis. Ir daug kokaino buvo konfiskuota būtent Kroatijoje. laivais buvo plukdomi narkotikai. Ir per prastosius de dešimt metų Kroatijoje daug žmonių mirė dėl e, narkotikų perdozavimo. Ir e, pastaraisiais metais konfiskuojamojo narkotikų skaičių sumažėjo, nors kokaino atveju ne. Praeitais metais Kroatijos Respublika 2010 metų programą patvirtino dėl veiksmų plano kovojant su narkomanija programos ir buvo suderinti tie veiksmai su ES aky. Taip pat buvo patvirtinta nacionalinė programa dėl narkoman, jaunimo narkomanijos ir buvo sukurtos paramos programos. Tai, kad Kroatija gan greitai prisijungs Europos Sąjungos, tikėtina, kad tai vyks 12 metų antrajame pusmetyje ar, ar 13 metų pirmajame pusmetyje labai svarbu gauti informacijos iš Kroatijos, objektyvios informacijos. Taip pat svarbu, kad Kroatija gautų informacijos apie tai, kas vyksta ES stebėsinos centre, kad e, žinotų, kokia yra geriausia praktika kovojant su narkotikų priekyba ir narkomanija ES. Skaičiau, kaip galima greičiau, sako kalbėtoja. Dėkuoju, ponė Sarakė, nelabai greitai skaitėte tikrai. Iš komisijos, ar nori kas nors pasisakyti, ne? Pirmiausia, ponas Sogor, trumpai, labai prašau, labai trumpai. Kalbėsiu angliškai. Vieną dalyką norėčiau pasakyti. Minima, kad Kroatija yra tranzitinė valstybė. Tranzitinė valstybė, valstybė paprastai labai mažai suvartojama narkotikų. Tačiau čia matome, kad Kroatijoje irgi daug narkomanų. Taigi gal tai nėra ir nėra tranzitinė valstybė. Tranzitinė valstybė yra, patenka į kitą kategoriją. Žinau, kad yra valstybių kurios politinių lygmenių reikalauja, kad būtų suteiktas tranzitinės valstybės statusas, bet aš manau, kad reikia pasižiūrėti į faktus ir reikia pasižiūrėti, kokia yra situacija su vietos gyventojais. Ačiū. Was that it? Thank you. Ačiū, panas Danoka. Atleiskit, kad paprašiau žodžio, tačiau Aš pavaduoju Franciską Keller, kuri yra šešėlinė pranešė ir ji manęs paprašė išsakyti jos mintis. Labai trumpai mes remiame e, šį susitikimą, tačiau atsargiai vertiname duomenų apsaugos aspektus. Penktasis susitarimo straipsnis e, numato duomenų apsaugos reikalavimus, galbūt pateiksime pakeitimus susijusius su šios straipsnius. E, Kroatijos teisės e, aktai, aktų sistema yra panašiai Europos Sąjungos sistemos. Ačiū. Ačiū, ponia Grisbek. Merci, prezident. Ačiū, ponia pirmininkė. norėčiau pabrėžti, kad mūsų frakcija yra atvira ir suinteresuota šiuo teisė, šio teisėkros rezoliucija, dėl kurios yra deramas ir tikėtina bus pasiektas susitarimas. kur bus dalymasi geriausia praktika kovojant su narkotikais ir narkomanija. Tai yra kova ir taip pat su organizuotu nusikalstamumu ir kitais e, reiškiniais, kurie yra susiję su narkotikais, narkomanija. Na, dėl tranzitinės valstybės statuso. Aš manau, kad kolegės pranešime viskas aiškiai pateikta. Na ir dar vienas aspektas dėl Kroatijos Respublikos įstojimo į centrą, prisijungimo prie centro. Tai yra sveikintinas dalykas. Na, mes gal su kolegijomis pasitarsime, ar e, teiksime pakeitimus ar ne, bet viską turėsime padaryti labai greitai, nes laiko yra nedaug. Pana Ernst, labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes taip pat remiame šį pranešimą. Svarbu buvo dalyvauti narkotikų vartojimo stebėsenos tinklo Kroatijoje veikloje. Kalbant apie statistinius duomenis, manau, kad reikėtų gauti tokius duomenis, kurie galėtų atskleisti pilną e, situacijos padėtį, galbūt reikėtų panaikinti kai kuriuos mitus. Mes ne visais klausimais pritarėme dėl ES narkotikų politikos, tačiau vienai par kitaip turime stengtis, kad e, žinotume, kokia yra situacija. Kalbant apie duomenų apsaugą, mes taip pat pritartume e, tą pakeitimą, kurį tikriausia teiks e, žaliųjų frakcija. Man, manome, kad labai atsargiai reikia kalbėti apie duomenų apsaugos aspektus, tačiau dar kartą reikia išnagrinėti šį dokumentą. Aš norėčiau, kad vyktų tikri debatai. Aš pirmą kartą nuo 2009 metų dirbu su šia problematika. Manau, čia yra dar daug atvirų klausimų, tačiau E, pirmasis rekomendacijos projektas yra vertintinas teigiamai. Noriu padėkoti visiems, kurie kalbėjo, noriu padėkoti visiems, už, kurie atsisakė kalbėjimo laiko, dovanodami jį kitiems, noriu padėkoti už jūsų drąsą. Tačiau noriu priminti, kad kalbame apie Kroatijos e, sistemą, todėl pateikimai turi būti pateikti iki rytojos 12 valandos. Tai yra tik procedūrinio pobūdžio pakeitimai. Ar ponė Serakienė dar kartą nori žodžio? Trumpai dėl duomenų apsaugos e, aspekto. Aškinamojoje dalyje aiškiai teigiama, kad jei Kroatija taps Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro um, dalyvę, tuomet reikės taikyti ir Kroatijai tas duomenų apsaugos nuostatas, kurios yra taikomos ir Europos Sąjungoje. Noriu padėkoti visoms kolegiams ir kolegoms uždėmę. E, ačiū poniai Serakijanė, ačiū vertėjams. Posėdis po piet prasidės trečią valandą.